Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Mm, sveiki, Žan-Paul Gozės. Tikiuosi, kad jūs šiandien nesate kandidatas į jokį postą. Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer konstituierenden Sitzung des Ausschusses. Mėly kolegos, <clears throat> sveiki susirinkę į steigiamąjį ekonomikos ir pinigų komiteto posėdį pagal kit 14 straipsnio pirmąją dalį pirmininkauju šiam posėdžiui. Nauja darbo tvarka nustato tokias taisyklės. Pakal 204 straipsnio darbo tvarkos taisyklių dabar rinksime pirmininką ir vicepirmininkus. Pirmiausiai turime išsirinkti pirmininką. Dabar turiu paskelbti paskirti pavaduojančius asmenys, kurie dalyvauja rinkimuose. Liaudės partija neturi pavaduojančių socialistų frakcijoje. E, Liukas Baje yra pask... pavaduojamas. Liberalai turi vieną pavaduojamą narį, guoja neturi. E, pas žaliuosius e, Basas Aigotas pavaduoja Ernestą Urtasūną, FDD. Uh, <clears throat> Taip pat turi vieną pavaduojimą narį, daugiau tokių nėra. Dabar reikia išsiaiškinti, ar turime kvorumą, kuris reikalingas, kad rinkimai būtų laikomi galiojančiais. Tam reikia 16 narių. Konstatuoju, kad kvorumas yra, dabar siūlau teikti kandidatūras pirmininko rinkimas. Pirmas perės. Pirma. Ačiū, ponė pirmininkė. einantis pareigas. Socialistų frakcijos vardu norėčiau pateikti, tiksliau teikti Roberto Gualtieri kandidatūrą į <clears throat> ekonomikos ir pinigų komiteto pirmininkus. Ar yra kitų kandidatų? Ne, nėra. Tuomet Konstatuojame, kad socialistai ir demokratai teikia Roberto Gualtierį kandidatūrą. Noriu paklausti, ar jis sutinka kandidatuoti? Kandidatas kandidatuoti sutinka, jis yra nuolatinis ekonomikos komiteto narys e, ir yra užpildęs savo finansinių interesų deklaraciją. Taigi galime pradėti dabar rinkimų procedūrą, kadangi nėra kitų kandidatų ir nėra pasiūlymo balsuoti slaptai. Taigi galima balsuoti aplodismentais arba šūksniais pritarimo. Tokiu būdu skelbiu, kad pritarimo šūksniais Roberto Gualtieri yra išrinktas komiteto pirmininku ir prašau jį dabar užimti pirmininko vietą. Labai ačiū. Thank you very much, dear colleagues. I would... Ačiū kolegos. Dėkoju visiems už perrinkimą ir pažadu dirbti komiteto interesų vardan ir tęsti mūsų veiklą ir toliau e, siekti nešti mūsų indėlį į ekonomikos politiką ir reglamentavimą. Atinantis metai e, bus kupini iššūkių ekonomikos srityje, bet dabar nematas kalboms ir toliau rinksime vicepirmininkus. E, vis pirmojo vicepirmininko rinkimai vyks. Ar yra kandidatų, ponas Balts? Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti jūsų perrinkimu. APP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti kolegą Markus Ferberį, e, pirmąjį komiteto vicepirmininką. Thank you. Uh, does Mr. Ferber... Ačiū. Ar, ponia Ferber, ar sutinkate būti nominuotu? Uh, the... Taip žinoma. Kandidatas yra visateisis ekonomikos ir pinigų komiteto narys yra deklaravęs savo finansinius interesus. Ar yra kitų kandidatų? Ne. Nėra ir prašymų balsuoti slaptai, todėl galime jį išrinkti plojimais. Prisimkite prie manęs čia, prezidiume. Now we should proceed uh, with election of the other uh, vice chair. Kitų vicepirmininkų rinkimai. Jūs tikriausiai žinote, kad dėl darbo tvarkos taisyklių pakeitimų 204 e, straipsnėje atsirado nauja nuostata, pagal kurią draudžiama rinkti vienos lyties, tik vienos lyties asmenys arba tik vienos tautybės asmenys į komiteto biurą. Ir aš pasidomėjau, kokie kandidatai bus teikiami ir atrodo, kad grėsia tokios taisyklės pažeidimas. Todėl siūlyčiau trumpam uh, nutraukti šią posėdžio dalį e, biuro, komiteto biuro rinkimus ir suteikti frakcijoms laiko pasitarti ir nominuoti kandidatus. Mums reikia patvirtinti biurą, bet to biuro sudėtis turi atitikti darbo tarkos taisyklės. Taigi, trumpam nutraukiu vicepirmininkų rinkimus ir kreipiuosi į frakcijas, ragindamas kiek įmanoma greičiau surasti sprendimą, kad galėtume išrinkti komiteto biurą ir turėtume galimybę dirbti. Pirmonš Beres. Ačiū pirmininkė laikydamas naujųjų darbo tvarkos taisyklių 204 taisyklės, noriu akcentuoti, kad tai svarbi taisyklė, pagal kurią numatomas lygus atstovavimas, vyru ir moterų atstovavimas, biure bei įvairių šalių atstovų dalyvavimas. Ačiū, kad laikotės, e, taip budriai sakate, kad tų taisyklių būtų laikomasi. E, pirmasis vicepirmininkas yra mano frakcijos narys. Ir kalbant apie pusiausvyrą e, ir taip pat siekiant tikslo frakcijoms įgyvendinti šią taisyklę, užtikrinti, kad ir vyrai ir moteris būtų nominuojami E, na, prizas šioje srityje lygių galimybių užtikrinimo srityje tenka žaliųjų frakcijai, nes pas juos moterų kandidačių yra 133 procentai. O liberalų, pavyzdžiui, frakcijoje yra 80 procentų moterų. Taigi manau, kad mano pristatyti skaičiai leidžia susidaryti vaizdą, bet manau, kad atrodo, kad socialistų vicepirmininko postas taps tos taisyklės auka. O EKR frakcija, kuri yra vos 12 procentų vicepirmininkų postuose, moterų vicepirmininkių, tikrai turėtų susirūpinti. Ačiū. Nebejoju, kad frakcijos atsižvelgs į šias aplinkybės Burkhard Baus. Prašau. Bet dabar diskusijų šią temą nepradėsime. Kalbėtojų sąrašas yra baig... baigtinis. Taip, taip, suteiksiu Jums žodį, kolega Burkhartai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu Europos Liaudės partijos frakcijos vardu pritarti jūsų pasiūlymui, iš tiesų turėtume ramiai apsvarstyti, kaip šią problemą išspręsti. Visiškai pritariu per Vanš Perės, kad e, mūsų darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis e, yra svarbus ir turi būti jo vadovaujamasi. Todėl noriu pasakyti, kad ir Europos liaudės partijos frakcija yra maždaug į pusę įvairiose. Į pusę įvairių postų, kurios reikia užimti komitetuose, yra delegavusi moteris, taigi mūsų padėtis taip pat nėra labai bloga. O jums pirmininkai dar kartą noriu padėkoti už pasiūlymą. Ačiū, ponas Anemans. Pane pirmininkė, štik e, norėjau pritarti pirmans perės <clears throat> Jeigu komitetas kada nors e, e, nuspręstų, kad mūsų frakcija tikrai pakankamai gera, kad galėtų deleguoti visą pirmininką, tai mes e, pateiktume moters kandidatūrą. Marija Matijas. Kada antroji dalis rinkimų prasidės? Pranešime komiteto nariams, kaip manau, greičiau. Ačiū. Taigi, Galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimų. Darbo tvarkės tvirtinimas, ar kas nors prieštarauja darbo tvarkė, jei ne, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Turiu pranešimą dėl vykstančių trišalio dialogo dėrybo e, buvo, Strasbūre buvo svarstyti dokumentai susijęs su pavertimu e, vertybiniais popieriais, e, taip pat e, prievalės užtikrinti stropaus patikrinimo taisyklę. Buvo nuspręsta, kad stropaus, stropios pežiūros tai nuostatas galima patvirtinti. Ir kitas trišalis dialogas turėtų įvykti vasario 7 ir ten bus pradėti svarstyti konkretus aspektai. Dabar aštuntasis darbo atvarkės punktas. Ministras jau čia. Noriu pasisveikinti su kolega, mūsų buvusiu kolega, e, pono Edvardus Kiklūną, Maltos finansų ministru. Taip pat noriu pasveikinti Malta perėmus pirmininkavimą š... taryboje šį pusmetį. Linkėms visokiojo pasiekmės šiame darbe. Ir noriu Jūs patikinti, kad e, mūsų komitetas pasirengęs glaudžiai su Jumis bendradarbiauti, spręsti visas mums iškylančias problemas, ieškoti gerų sprendimų, renkti gerus teisės aktus ir pabaigti svarbius trišalius dialogus, nes kai kurie iš vykstančių tų trišalių dialogų yra tikrai svarbus. Mes bandysime užbaigti juos per jūsų pirmininkavimą. Žodis jums, įžanginiams žodžiams, o po to vyks įprastinis klausimų atsakymų raundas. Prašau. Ačiū. Manau, kad reiktų man pasveikinti Jūs, ponė Gvaltierė, ir visus vicepirmininkus su perrinkimu. Man tikrai e, labai malonu vėl būti čia ekonomikos ir pinigų komitete, kuriame keturis metus dirbau ir buvau komiteto vicepirmininkas. Šiandien čia grįžtu e, kaip Ekofino vadovas ir pristatysiu Jums svarbiausius Maltos pirmininkavimo prioritetus ekonomikos ir finansų reikalų srityje. E, šis pristatymas vyksta, nes tai yra susiklošusi tokia tradicija ir aš norėčiau tai tiesiog paaiškinti. Anksčiau pirmininkavimą perimanti valstybė ta, pristatydavo savo pirmininkavimo prioritetus e, konkrečiuose komitetuose. Ir šiandien Taigi, aš, dėl to aš ir atėjau šiandien pas jūs. Esu čia kaip tarybos e, pirmininkės atstovas. Kiti klausimai susijęs su uh, mūsų šalimi, kuriuos m, mm, galėčiau atsakyti, bet vis dėlto turėtų būti užduodami uh, kitokiuose formatuose, kitokio formato susitikimuose. Ta patį sakiau ir vakar, kad tuos klausimas būtų galima aptarti, kuomet bus vizitai mūsų šalį vasario pabaigoje. Dabar mūsų pirmininkavimo programa. Malta perima pirmininkavimą tokiu metu, kai Europos ekonomika fiksuoja jau ketvirtus atsigavimo metus. E, mus džiugina tai, kad e, e, atsirado atsparumo gebėjimai po svarbių pastarųjų metų pertvarkymų. Tačiau tai neužtikrina ilgalaikio tvirto augimo, nes nekartą esame nusivylę po panašių situacijų, bet ir žinome, kad gyvename didel nežinios laikais. Tikėkime, kad mm, daug dalykų paaiškės netolimoje ateityje. Dėl Europos semestro pirmininkaujantį valstybę yra pasirengusi prisimti atsakomybę ir skatinti tinkamą fiskalinę politiką bei struktūrinės reformas. Rengėmės tai daryti bendradarbiavimo dvasia ir siekti augimo. E, dalis kompetencijų e, patikėta Eurogrupiai šiuo klausimu, bet mes ECOFIN taryba tikrai suinteresuota e, ekonomikos saugimu ir finansų stabilumu. Dabar noriu pereiti prie e, valstybių narių ekonominės politikos koordinavimo komisija praėjusiu metu lapkritį parengė 2017 e, Europos semestro e, dokumentus, ten yra naujovių tie, tos naujovės, kai kurios iš tų naujovių yra kontroversiškos, kai kurie ministrai pareiškia, kad neturėtų būti kišamasi į ekonomikos ir finansinę politiką, vis pirma, dėl fiskalinių pozicijų. Taryboje vyksta diskusijos dėl e, euros, eurozonos e, šalims skirtų rekomendacijų patvirtinimo. E, tai turėtų vykti 2017 kovą. E, dėl Europos semestro. Mes su susidomėjimu e, stebėsime e, Europos parla parlamentų savaitės darbą parlamente ir rengiuosi pats jame dalyvauti. Malta laukia komisijos pasiūlymo dėl e, šalims kitų rekomendacijų atnaujinimo. Mes surenksime išsames jų diskusijas taryboje, kad vasarą būtų galima jas patvirtinti. Struktūrinės reformos. Uh, reikia toliau jas e, nusekliai gyvendinti, kad užtikrintume, e, kad panaudotume mūsų ekonomikos e, gamybinius gebėjimus ir toliau, kad valstybės toliau įgyvendintų reikans politikos reformas. Ir reikia apžvelgti, kaip įgyvendintos praėjusių metų rekomendacijos. Išmintinga E, fiskalinė politika yra vienas iš mūsų politikos prioritetų. Norime, kad biudžetas e, būtų sudarinėjamas taip, kad e, būtų skatinamas ir augimas. Taigi konsolidavimo priemonės turėtų netrukdyti augimui. Reikia didinti investicijas į viešąjį sektorių ypač kai jos protingai apsimoka. Tačiau turime būti atsargus, nekartoti praeitie padarytų klaidų, kuomet buvo gyvendinama e, ciklinė fiskalinė politika. Svarbiausias iššūkis ateityje suderinti fiskalinę erdvę su e, tvare fiskalinė politika. Ir čia noriu pakalbėti apie e, europinį matmenį, e, apie mūsų politikos e, E, europinį matmenį, kalbu apie Europos strateginių investicinių fondą. Taryba patvirtino bendrąjį požiūrį dėl e, strateginių e, investicijų fondo pratesimo. Malta pradės trišalio dialogo susitikimus su parlamentu, kai tik tai jūs būsite pasirengę juose dalyvauti. Ta pati noriu pasakyti ir apie trišalius dialogus, kurie jau prasidėjo šį mėnesį dėl komisijos pasiūlymo, dėl struktūrinių e, reformų paslaugų programos. Kaip žinote, vienoms šalims e, tų reformų reikia labiau nei kitoms. E, mes darome prielaidą, kad visi supranta, kaip reikės dirbti, bet kai kuriuom šalims tikrai reikės daugiau pagalbos šioje srityje. E, šiandien įvyks e, antras trišalis dialogas šiuo klausimu. Dar norėčiau kai ką pasakyti apie investiciją. Apie investicijas Malta yra pasirengusi pradėti dėrybą su jumis dėl vidutinės trukmės peržiūros. Ir kalbėti apie Europos investicijų banko e, išorės paskolų trečiųjų šalių, trečioms šalims skirtų paskolų mandato. Mes rengiamės balandžio 7 e, ir 8 kalbėti apie tai. Kalbėsime apie bankininkystės sąjungą, kalbėsime apie e, toksiškas paskolas, svarstysime Europos baltąją knygą, nes ar tie, ar, ar tie Romos susitikimas Taip pat kalbėsime, svarstysime mokesčių e, aiškumo klausimą ir svarstysime dar vieną temą svarbę viduržėme jūros regionui. Kalbėsime apie ekonominius migrantus. Ne pabėgėlius, bet ekonominius migrantus. Šiuo klausimu turime patvirtinti e, nuseklesnį požiūrį, kad pagelbėtume Afrikos šalims. Ta padarysime pasitelkę investi strateginį investicijų fondą, taip pat EIB, ABRD fondą. E, ir stengsimės e, sustiprinti Afrikos šalių pozicijas, ypač Magrebo šalių, nes iš ten plūsta ekonominiai migrantai į Europą tuo ypač suinteresuota Italija. Vakar Paryžiai vyko susitikimas pagal 5 plus 5 formatą, penkios ES narės iš vakarų viduržėmio regiono ir e, penkios Šiaurės Afrikos valstybės sutarėme balandžio mėnesį E, surenkti dar vieną susitikimą. Ir AIB mandato pratesimas šiuo klausimu yra labai aktualus klausimas šiame kontekste. Bankininkistės sąjunga. Jos kūrimo užbaigimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti tinkamą valiutų sąjungos veikimą. Ir mums reikia pasirti tinkamos e, pusiausvėros tarp e, rizikos elementų rizikos mažinimo klausimų komisija neseniai pateikė nemažai pasiūlymų ir nežiūrint iškilusių techninių iššūkių ir o, opių politinių klausimų susijusių su šiuo dokumentu. Malta toliau tęs darbą, nagrinėjant šį pasiūlymą, bandys e, išsiaiškinti techninius klausimus, kad būtų galima visą reikalingą darbą užbaigti. Europos valstybės ir Europos institucijos turi užtikrinti didesnį pasitikėjimą bankais, laikydamosi taisyklių, dėl kurių visi susitarėme. Kapitalų rinkų sąjunga. E, norime tai akcentuoti kaip prioritetą. E, čia nėra patikta daug dokumentų, pasiūlymas dėl prospektų prospekto buvo jau baigtas nagrinėti šią ir kitą savaitę e, susitiksime ir svarstysime vertimo, pavertimo vertybiniais popieriais dokumentų rinkinį ir sieksime sutali, sutarimo su parlamentu šiuo jau ilgą laiką nagrinėjimu klausimu iki vasaros. Toliau rizikos kapitalo fondas ir Europos socialinio verslumo fondas. Yra pasiūlymų šiais klausimais, bet mes laukiame dar daugiau pasiūlymų iš komisijos dėl pensijų, pavyzdžiui, taip pat e, fintech reglamentavimo. Manau, kad e, dar yra pasiūlymų iš susijusius ryčių, kurie papildytų pasiūlymą dėl bankininkistės sąjungos. Mes tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ir tikimės susitarti dėl uh, E, pasiūlymų dėl vartotojų informavimo apie ES finansinės paslaugas, taip pat e, pas, dėl pasiūlymo dėl ketvirtos kovos su pinigų plovimu direktyvos peržiūros. Remininkaujantį valstybę e, žino, kad parlamento pozicija mokesčių klausimais yra labai tvirta E, lyginant su tarybos pozicija, atsižvelgiant į, institu, į visus institucijų kompetencijų klausimus. Ir mes dar kartą pakartojame pasirengimą siekti pažangos, e, nagrinėjant e, pasiūlymus mokesčių klausimais, sieksime pagreičio ir tikimės, kad kitą mėnesį, vasario mėnesį, e, galbūt pavyks užbaigti darbą kai kuriais klausimais ir paskui galėsime imtis E, įmonių dėl e, konsoliduotos e, įmonių pelno mokesčio bazės. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šis pasiūlymas, šio pasiūlymo svarstymas sudėlio, suskisitas į du etapus. Mes vis dėlto norime juos, tuos pasiūlymus susijusius svarstyti vienu įpū. Tai, tai, tai yra tarsi trigubas pasiūlymas. Toliau pasiūlymas dėl PVM, dėl elektroninės prekybos taip pat ir galiausiai dar man dirbant čia buvo pradėtas svarstyti klausimas dėl FTT. Pirmininkė, pirmininkaujanti Malta yra pasiryžusi siekti tolesnės Europos integracijos ir užbaigti e, ekonomikos ir pinigų sąjungos kūrimą. Mes laukiame komisijos pasiūlymo e, ir tikrai nekantraujame sužinoti, koks bus jo turinys. Kaip sakiau, e, visą tai turėsime galimybę aptarti neoficialiame ECOFIN tarybos ministrų susitikime. Ir taryba toliau seks visą vykstantį darbą. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. First. Labai dėkuoju. First speaker is Burkhard Balz for the EPP. Burkhard Balz, EPP frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ir pirmiausia, aš norėčiau uh, pasveikinti jūs pas mus atvykus. Labai malonu yra matyti tokį nusipelnusi jūsų šalies atstovą mūsų komiteto posėdėje. Na, iš savo perspektyvos aš noriu pasakyti, kad man labai rūpi breksito klausimas. Mes turime dėl, dėl savo istorijos labai glaudžių ryšių su Junktinė karalystė. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti. Uh, Jei Junktinė karalystės vyriausybė pateiks e, išstojimo iš Europos Sąjungos e, e, tvarkaraštį, Malta pirmininkaus tarybo, tarybai tuomet, kai bus tvirtinamas toks tvarkaraštis. Kaip jūs ketinate renktis daryboms dėl darybų tvarkaraščio? Ir taip pat, kokiu kitų žingsnių ketinate imtis ruošintis daryboms dėl Junktinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos? Ir kaip jums atrodo, kaip vyks e, breksito dėrybos? Ar iš apačios, į, iš viršaus į apačią, tai yra da, aukščiausiai politiniai valdžiai nustatant, kokie turėtų būti dėrybų rezultatai, ar atviršiai iš apačios į viršų? Ar jūs turite kokį nors, kokį nors poziciją šiuo klausimu? Dėkuoju. Well, we about... Na, be abejo, mes galime kalbėti apie mūsų požiūrį, apie mūsų poziciją e, ilgai. Malta norėtų atlikti tarpininko vaidmenį ir mes nenorime žeminti nei vienos iš darybų šalies. Ir šiuo metu labai sunku yra apie tai kalbėti, labai sunku yra daryti kokias nors prognozes, nes mes žinome, kad kol kas Junktinė karalystė dar, dar nepanaudojo 50 straipsnio nuostatų. Ir dabar žinome taip pat, kad Junktinės karalystės parlamentas turės pirmiausia patvirtinti, kad galima būtų nu, aktyvuoti tą straipsnį. Taigi reikėtų dar šiek tiek palaukti, pažiūrėti, kaip klostėsi situacija. Mes norėtume, kad viskas vyktų centralizuotai, nes bus labai daug techninių klausimų, kuriuos reikės spręsti. Ir mes norėtume, kad viskas vyktų kuo sklandžiau. Jei aš pradėčiau dabar gilintis į kitas detalės, jos būtų labai sudėtingos, nes kiekviena valstybė turi savo požiūrį ir be abejo, kiekvienas norės išsakyti savo nuomonę ir jie turi tokią teisę. Bet kas e, apibrieš mūsų bendrą poziciją? Mes turime paskyrę darybininkus ir jie turės šiek tiek nuraminti visų aistras ir tai bus naudinga visiems. Ir čia, žemyninėje Europos dalyje, ir uh, už. Uh, Lamanšo. Mes nenorime karo, mes norime, kad viskas vyktų kuo draugiškiau, kad būtų uh, stengiamasi susitarti geruoju, bet mes norėtume, kad uh, viskas vyktų centralizuotai. Dėkuoju, per man šberėš. Ačiū. Ačiū, ponė ministrė, dabar malonu Jūs matyti čia. Uh, mūsų komiteto posėdėje ir mes norėtume palinkėti Jums e, kuo didesnės kloties e, pirmininkavimo metu. Jūs sakėte, kad Jūs pradėjote pirmininkauti labai sudėtingų laikų. Ir būtent todėl aš noriu būt, užduoti Jums e, sudėtingą klausimą. Jūs kalbėjote apie investicijas, apie tai, kad reikia investuoti Europos Sąjungoje. Ir tarp mūsų yra nemažai tokių, kurie mano, kad uh, Junkerio pasiūlytas e, strateginių investicijų fondo planas yra labai geras, bet jo nepakaks. Ir ko gero, da, mums reikėtų pasistengti kuo greičiau baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Tai yra esminė grandis. Yra du įvykiai, kurie verčia mus kelti šį klausimą apie pinigų ir ekonominę e, sąjungą, nepaisant labai netikrų, ne, ne neiškių e, aplinkybių. Pirmiausia, tai yra tai, kad Junktinė karalystė turėtų, turėtų paskelbti aktyvuoti 50 straipsnį ir po to tai, kad mes minėsim taip pat Romos sutartį 65-asias metinės. Ir uh, vienas išklus mūsų politikas ir pasakė, kad mes turime uh, nepamiršti, kur yra mūsų šaknis, koks yra Europos e, pamatas. Ar tai reiškia, kad mes turime rūpintis e, ir tuo, kas yra svarbiausia. Ką jūs padarysite tam, kad galėtumėt mobilizuoti visus, visą energiją, tam, kad galima būtų kuo, kuo geriau ta, e, dėrėtis ir išsaugant pinigų ir, ir ekonominę sąjungą. Ir kaip jūs taip pat pasistengsite užtikrinti, kad tai, dėl ko buvo pasirašyta Romos tarsis, būtų tikrai mūsų dėmesio centre. Nes man atrodo tai, kad išskirti dabar yra kažkaip eurozonos šalis, atskirties nuo ne eurozonos šalių tikrai nėra labai geras požiūris. Taip, mes taip pat laikomės tokio pat požiūrio. Na, pradėkime nuo Junkerio plano. Visi esame politikai. Ir e, visi žinome, kad e, kai patikimas geras pasiūlymas, e, norima, kad jis būtų toliau, ta mintis būtų toliau plėtojama. Ir Junkerio planas iš tikrųjų skamba ir atrodo labai gražiai. Ir mes norime, kad tokio plano būtų dar geriau. Niekas ko gero negalėtų pasakyti, kad da, mums reikėtų mažinti EFSI apriepti. Bet mes turime, kaip ir Teisingumo teismas, e, išnagrinėti, ar mes esame patenkinti tuo, kas jau buvo padaryta iki šiol. E, ką reiškia papildom, papildomumo principas? Mes žinome, kad Europos lygmenių mes kartais galime padaryti kažko, ko negalime padaryti nacionalinių e, lygmenių. Ir e, kartais e, vienai šaliai e, atlikti kokius nors veiksmus yra labai sunku, dėl to, kad, tai, ir, kad jie yra susiję su pernelyg didelė rizika. Tačiau Europos Sąjungoje mes galime tą pasidalinti tą riziką. Ir būtent tam ir yra skirtas Junkerio planas. Ir mintis yra tokia, kad kiekvienas turi pateikti savo pasiūlymus ir da, jie bus aptariami ir bus kalbama apie investicijas. Ir aš žinau, kad yra jautrių klausimų, pažiūrėjau, susijusių su greitkeliais. Tačiau aš atstovauju šiandien tarybai ir mano pozicija todėl yra kitokia. Ir taryba ir vadovaujasi tokia, ECOFIN e, taryba vadovaujasi tokia dvasia, kad pirmiausia reikia išspręsti e, trūkumus rinkoje, tai, kas neveikia mūsų rinkoje. Mes matome, kad dėl to atsirado tam tikrų, e, tam tikrų disbalanso ir todėl mes gilinsimės į šį dosiją, galvosime, kaip galim būtų jį geriau įgyvendinti. Bet pirmiausia, sieksime užtikrinti, kad būtų kuo daugiau, kuo geresnės kokybės investicijų. Toliau, kam mes galėtume turėtume e, skirti daugiausia dėmesio. Kartais e, e, sakoma, kad viena savaitė yra labai ilgas laikas politikoje. Pavyzdžiui, žinome ir taip pat ir, kad e, Trumpas yra sakęs dėl fragmentacijos, susiskaldimo Europoje. Ir šiandien net ir e, Twitterio viena žinutė gali sukelti audrą. Ir mes norime, kad Europai pavyktų Gal galime nesutarti dėl to, kaip galima būtų pasiekti. Vieniems atrodytų, kad reikėtų būti e, imtis ambicingesnių veiksmų, kitiems atrodo, kad nereikia imtis atsargiau. Bet aš siūlyčiau mums e, susivienyti ir nepamirškime, kad e, yra labai kartais labai plona linija skiria lankstumą nuo taisyklių pažeidimo. Ir aš siūlyčiau uh, uh, realistiškai žiūrėti. Ir mes galėtume pradėti nuo augimo ir stabilumo pakto. Ir uh, kai kalbame taip pat ir apie bankininkystę, sąjungą, matome, kad čia taip pat esama šiokių tokių problemų. Ir Komisija dabar e, turi priimti sprendimą ir mes norėtume, kad viskas įvyktų sklandžiai, kad viskas pavyktų, bet kartu turime ir elgtis lankščiai. Kai aš dirbau Europos parlamente ir mes kalbėjome apie dviejų dokumentų paketą, mes net negalėjome ir nuspėti, kokios bus ateities e, problemos. O šiandien jau žinome ir aš manau, kad mes turėtume atitinkamai koreguoti savo požiūrį į, a, apie ateitį. Dėkoju, dėkoju už tai, kad jūs pritarėt e, mūsų nuomonė dėl EFSI svarbos, e, apie kurią kalbėjo mūsų pranešėja. Ir e, dėkoju taip pat ir apie tai, kad, kalbėti, kad mums reikia tikrų papildomumo ir kad reikia spręsti rinkoje iškilusių trūkumų klausimą. Johtaja. Ačiū, pana pirmininkė. Panamos dokumentų skandalas atskleidė, kad e, Maltos premjeras ir ministrai yra gavę finansinės naudos e, iš mokesčių rojų. Ar gali Malta tokiu atveju skatinti mokesčių sistemos reformas ir e, vadovauti projektams kitiems kovoti su mokesčių sukčiavimu? Dar vienas klausimas kalbant apie tos projektus, kurie generuoja tikrą ekonominę veiklą. Ar galėtume įsivaizduoti, kad Malta išlaikytų egzaminą, kuris e, ir reikalavimus atitiktų, kurie būtų keliami mokesčių rojams, kad būtų galima E, nebandyti jos traukti į sąrašą nenorinčių bendradarbiauti šalių šioje srityje. Aš galiu atsakyti, kad e, šiandien aš e, neketinu diskutuoti šiais klausimais, kadangi atstovauju tarybai Kalbant apie e, klausimus susijusius su Panamos dokumentų skandalu, aš esu pasirengęs atsakyti visus kilusius klausimus, kai susitiksime Maltoje. Skelbiami įvairūs pareiškimai ir informacija apie nesažiningą apmokestinimą, tačiau šie e, pareiškimai taip pat yra nesažiningi, nes e, jų autoriai nesupranta, kokia mokesčių sistema veikia Maltoje ir egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp mokesčių tarifų ir e, keitimosi slapta informacija. Jeigu jūs įvertintumėte FIU tinklapį, jame pateikime informaciją, tai matysite, kad Malta panaikino savo, atsisakė savo bankų paslapčių 94 metais, nuo 98 metų yra nuolat tikrinama, taigi kalbant apie kovą su pinigų plovimu ir e, kalbant apie skaidrumą, mes iškai atitinkame galiojančius teisės aktus, tačiau aš taip pat raginu jūs parsisiųsti metnės ataskaitas ir pamatysite, kiek kartų yra, buvo e, tiksliau kreiptasi į teismą ir su kokiamis šalimis mes keičiamės informaciją dėl neteisėtos veiklos ir jeigu jūs vertintumėte šios dokumentus, juos perskaitytumėte, kitą kartą kalbėtumėte kitaip. Ačiū. Panas Jezek. Ačiū pirmininkė. Aš naudodamas įsprogą noriu grįžti prie anksčiau užduoto klausimo. Sutinku, kad jūs atstovaujate tarybai, tačiau taip pat manau, kad pirmininkaujantys šalis turėtų rodyti pavyzdį. minėjote, kad Panamos skandalo tyrimo komitetas vyks į Maltą ir ten galėsime išsameu pasikeisti informaciją, tačiau kuomet kalbame apie pinigų plovimą, mokesčių sukčiavimą ir slėpimą, Sustiksiu šiandien po pietų su žurnalistais iš Maltos, jeigu turėtumėte kokiu nors e, žinių teigiamų, kurias galėčiau jam perduoti, tai mielai tą padaryčiau. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmininkant Slovakija, jeigu žurnalistai man užduotų panašių klausimų, Slovakijos pirmininkavimo metu, tai manau, kad reikėtų kažkokių veiksmų imtis, nes e, Vis tik tai ES įvaizdis tam tikrą prasme priklauso ir nuo pirmininkaujančios šalies įvaizdžio. Norėčiau pabaigti šiek tiek teigiamesnė gaida. Jūs e, kalbėjote apie bendrą e, apie kapitalo rinkų sąjungą, tai manau, kad <clears throat> kuomet pristatysite šį dokumentą, tai galėsime, turėsime ko pasidžiaugti. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Daug dėmesio skiriame konkurencingumui, tokiu būdu tik tai galim paskanti ekonomikos augimą ir sukurti darbo vietas. Atsakydamas į pirmą jūsų klausimą dalį, galiu pasakyti, kad stebėkite pirmkaujančių šalies iniciatyvas per pirmąsias savaitės, o ne per mėnesius ir pamatysite, kaip mes ketiname judėti į priekį, spręsdami visus klausimus, taip pat ir mokesčių sistemoje ir pamatysite rezultatus. Gūja e frakcijos vadovas Fabio Demasio. Ministrė, ponė Ciklūnai, jūs aiškiai pasakėte, kad šiandien atstovaujate kitoms struktūroms, tačiau <clears throat> aš e, pakomentavau kažkada tai <clears throat> Maltoje veikiančią mokesčių sistemą, jūs teigiate, kad esu vienas iš tų žmonių, kurie nesupranta, kokia sistema mokesčių Maltoje veikia. Tai aš esu vienas iš tokių ir norėčiau gauti tą e, paaiškinimą. Noriu paklausti, taigi, ar e, <clears throat> buvo kokiu nors e, E, baudžiamųjų tyrimų atlieka tam, atliekama, kuri būtų susijęs su Panamos dokumentų skandalu. Kalbant apie Maltos pirmininkavimą, ar galėtumėte suteikti daugiau informacijos apie tai, kad e, Malta nusprendė <clears throat> nebendradarbiauti su Panamos skandalo tyrimo komitetu, ar tai tiesa ir kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu, kadangi jūs peržiūrėsite kovos su pinigų plovimu direktyvą ir e, Malta nuo spalio iki gruodžio mėnesio peržiūri taip pat ir e, savo registrus e, įvairių patikos fondų ir korporacijų. Noriu paklausti, kokia būtų jūsų šalies pozicija ruošiantis atitinkamoms dėryboms taryboje. Taip pat, <clears throat> kalbant apie gynybos politikos stiprinimą, mes siūlėme atitinkamas investicijas. <laughs> kad investicijos į, į ginkluotę neturėtų būti įskaičiuojamas į biudžeto deficito didinimo apimtis. Koks būtų jūsų komentaras šiuo aspektu? Aš, e, jeigu galėčiau, norėčiau nesakinėti klausimus apie Maltos vidaus politiką. Prieš man atvykstant Maltos mokesčio inspekcija man pranešė, kad kalbant apie Svikslyk skandalą, buvo visi tyrimai baigti. Ir e, tie, kurie buvo E, pripažinti kaltais dėl Swiss League skandalo, jau yra patraukti atsakomybė, dėl Panama Leaks 33 e, tyrimai jau yra prasidėję prieš kurį laiką ir šiuo metu jie toliau yra tęsiami. Kalbant apie tą viešai registrą jūsų klausimą, žinau, kaip jautriai parlamentas reaguoja į šį klausimą, tačiau e, taryba laikosi tam tikros teisinės pozicijos ir Iš tiesų duomenų apsaugos įstatymams taip pat pritarė ir ES institucijos visos. Taigi šis klausimas susijęs su tam tikra duomenų apsaugos pusiausvėra. Aš kalbu ne apie Maltos, o apie tarybos poziciją. Taryba yra linkusi suteikti visus įgaliojimus atitinkamos valdžios institucijoms tam, kad būtų keičiamasi duomenimis E, mokesčių politikos srityje ir pasitelkti <clears throat> būtų galima atitinkamas pinigų plovimo direktyvos nuostatas. Žinoma, su šiais aspektais susiję tam tikri e, privatumo klausimai tačiau ir taip pat e, kiltų kai kurie klausimai e, susijęs su įmonių konkurencingumu. Taigi, manau, kad taryba paprasčiausiai nenori uh, kiltų teisinių ginčių, pavyzdžiui, dėl prieštaravimo kai kurių valstybių narių konstitucijos nuostams turime vieną tokį atvejį Prancūzijoje. Šiuo metu yra tokia situacija. Ir e, kol kas mes nieko neketiname keisti, skirus tos paskirius atvejus, e, apie kurias minėjo komisija ir kol kas e, mes papildomų jokių veiksmų neketiname imtis dėl jūsų pasiūlymo. Mhm. Buvo užduotas ir klausimas dėl pasiūlymo dėl bendradarbiavimo su Panamos komitetu. taryba berots atsisakė visapusiškai bendradarbiauti su juo. Nesu informuotas apie tai, bet e, pasitikslinsiu, ką taryba rengėsi daryti. Rytoj susitinkame su vienu iš parlamento komitetų, bet per tą laiką iki rytos susitikimo aš išsiaiškinsiu. Tai toliau Sven Gydal žalių vardu. Sveiki sugrįžę, malonu jūs vėl matyti čia džiugu turėti galimybę tiesiogiai su jumis kalbėtis, o ne per Mal Maltos žiniasklaidą. Maltos žiniasklaidoje Maltese Independent e, cituojamas jūsų kreipimasis į verslininkų bendruomenę. Jūs išdėstėte e, savo tikslus Maltos pirmininkavimo metu. Jūs sakėte, e, Maltoje mokestis, mokesčiai yra išnaudojami kaip konkurencijos priemonė, taip pat kaip ir atlyginimai. Ir taip pat pareiškite, kad kiekviena valstybė narė turėtų turėti galimybę pati apspręsti savo mokesčius. Tai prieštarauja parlamento pozicijai. Mes nekartą esame akcentavę, kad reikia bendros sistemos, bendro pagrindo, bendros mokesčių sistemos. Jūsų mokestinės politikos tikslas pritraukti įmonės kad šios deklaruotų užsienyje gautą pelną per e, galimybę sumažinti įplaukas ir mokėti 3 procentus. Ir, ir iš tikrųjų tai reiškia, kad, yra, kad, kad šalis siejama su e, mokesčių rojaus e, reputacijos valstybė. E, ma, jūs žadė, Malta žadėjo prieš pirmininkavimą akcentuoti mokesčius kaip vieną svarbiausių temų, tačiau taip dabar neatrodo, pažvelgus jūsų pirmininkavimo programą. Jūs kalbėjote apie bendrą konsoliduotą įmonių pelno mokesčio bazę. E, e jau Praėjusiu metu spalio 16 šis klausimas buvo svarstamas, tačiau taryboje šis klausimas numatytas svarstyti tik tai vasario 17. Tačiau, pra, todėl norėčiau paprašyti Jūs e, įtraukti ir akcentuoti šį klausimą ir prašyčiau, kad, bendra, kad vyktų bendradarbiavimas su, Mal, su Panamos komitetu Ir norėčiau, kad būtų paviešintas pono Galdės pranešimas ir ataskaita, kuris nėra viešas. Jis ponas Manfred Galdės dėja buvo priverstas atsistatydinti, todėl manau, kad būtų naudinga ir Maltai, Maltos visuomenė ir mums, jeigu tas dokumentas būtų paviešintas. Na, dėja negaliu sutikti su jumis. Jūs pristatėte e, karikaturizuotą mūsų šalies mokesčių sistemos vaizdą. Uh, Komisija ir e, konkurencijos direktoratas išsamei viską įvertino prieš Maltai tampant es nare ir viskam buvo pritarta. Taip pat buvo prašyta padaryti kai kurios pakeitimus. Juos padarėme. Kai kurios struktūros buvo panaikintos. Tai yra sistema prieinama tiems, kurie ją įsigilina. Uh, Kaip ir bet kokia kita mokesčių sistema, ta sistema yra skirta naudoti, atsižvelgiant į tai, ko, kokio kokio, kokio, kokio, kokio tikslų siekiama. Taip pat pateikti pasiūlymai, kuriuose bandoma užpildyti e, egzistuojančias spragas ir išvengti dvigubo E, apmokestinimo išvengimo. Malta pasirašiusi EBPO e, bendradarbiavimo sutartį ir pagal tą sutartį privalome gerbti rekomendacijų dėl BEPS. Cituojant, e, čia, čia taip tą patį pasakyčiau ir apie komentuotą mano e, kreipimas į mėslių komitetų. O kaip Jūs pakomentuotumėte 5 procentų pelno mokestį? Atsakymas. E, tai neteisinga, nes e, susigražinamas pelnas yra pa, papildomai apmokestinamas. Marko Dzani, ENF. Ačiū pirmininkė. Norėčiau parinkėti Jums visokio pasiekmės jums dirbant ECOFIN vadovų per kitą pusmetį. Malta perima pirmininkavimo taryboje. Europos Sąjunga išgyvenant vieną sudėtingiausių laikotarpių tas pats pasakyti nėra apie eurozoną, e, yra didžiulė politinė rizika, taip pat per kitus mėnesius, per atnešius mėnesius susidursime su labai rimta rizika mūsų ekonomikai. Išgyvename daugybę krizių, E, yra analitikų e, komentarų, kad šalis, kai kurios šalis netgi bandys išstoti iš eurozonos. Europos centrinio banko vadovas e, atsakė į tokį klausimą, pakomentuodamas, jog taip egzistuoja galimybė, kad šalis galėtų išstototi iš eurozonos. Po 2012 atsirado, 2017 egzistuoja galimybė, kad esant tam tikroms aplinkybėms šalis galėtų išstoti iš eurozonos. Taigi, ko, kokiamis aplinkybėmis Malta yra pasiruošusi bendradarbiauti ir e, teikti tokius klausimus diskusijoms, diskutuoti juos. Atsižvelgiant į tai, kad eurozoną gali ištikti krizė, ar yra kažkoks atsarginis planas, uh, tam atveju, jeigu, kokio, jeigu tokia situacija tikrai realiai iškiltų, ar jūs nagrinėjote tą situaciją, ar bandėte planuoti, kaip reikėtų valdyti ją, jeigu ji iškiltų. E, kalbant apie atsaką, kurį stebėjome praeitie ir kuris nebuvo labai išmintingas, na, aš, aišku, kad tiesiog tam nebuvo pasiruošta ir net nebuvo uh, planuoti tokie galimi atvejai. Todėl klausiu, ar rengėtis organizuoti konstruktyves diskusijas. Ir, na, nes toks scenarius yra labai tikėtinas ir realus, galbūt ne artimiausiais mėnesiais, bet 2017 eigoje. ECOFIN taryba sudaro 28 vyriausybių ministrai Ir kaip ir bet kokia vyriausybė ar politika, bet kuris politikas, mes galime stengtis, tik bandyti stengtis blaiviai vertinti tai, kas vyksta aplink mus. Mūsų tikslas stiprinti Europos Sąjungą ir neoficialioje FKFIN ministrų tarybo, taryboje bus svarstomi siūlymai, kaip sustiprinti Europos Sąjungą. O dar svarbiau yra tai, ir tikriausiai jūs apie tai klausėte, kaip išspręsti realias egzistuojančias problemas šioje srityje. Nes tai, kas vyksta, kelia didžiulį susirūpinimą rinkėjams visoje Europoje ir netgi svetur. Žmonės baiminasi migracijos, terorizmo ir skurdo. Ir tik bandydami spręsti šiuos klausimus, mes nuraminsime žmonės. Todėl galbūt nereikėtų kalbėti apie atsarginį planą B ar planą C. Ir aš nenoriu sumenkinti Baltosios knygos svarbos, kuri pasirodys po Romos susitikimo. Vis dėlto manau, kad reikia imtis tų klausimų. Tai mūsų užduotis ekofine ir jūsų parlamente, kaip sumažinti skurdą, kaip e, įveikti terorizmą. Ir ieškoti būdų spręsti migracijos klausimą. Čia norėčiau dar kartą atskirti pabėgėlius ir ekonominius migrantus. Pabėgėliai bėga nuo karo, o ekonominiai migrantai tie, kurie bėga iš skurdesnių šalių į turtingesnės. Čia reikia ieškoti pusiausvyros, nes kitaip ekonominiai migrantai virs tsunamio banga, kuri nerims ilgą laikotarpį. Kai kalbėjau apie planą B, atsarginį planą, turėjau omeny šali, šalių šalies išstojimą iš eurozonos. E, komisija parengs baltąją knygą dėl, e, e, dėl ES ateities šioje srityje. Ir aš galiu kalbėti ECOFIN tarybos vardu, negaliu kalbėti Europos parlamento vardu. Mes, manau, turime mąstyti, kaip tą klausimą išspręsti ir kaip užtikrinti, kad ES būtų vieninga, vieningesnė nei bet kada iki šiol. Ačiū. Ir didelė parlamento narių Dauguma pritarė šiam požiūriu. FDD frakcijos vardu ponas Kauburn. Ačiū pirmininkė. Malonu Jūs čia matyti, ponė. Malta sieja ilgalaikę sąsają su Junktinė karalystė. Džiugu girdėti draugišką balsą šalies e, kuri pasirengusi mums padėti įgyvendinti sprendimus po demokratiškai e, E, patvirtinto breksito. E, tikimės, kad tai bus taikus breksitas, mes norime bendradarbiauti su ES, mes nenorime, kad mūsų pašonėje e, būtų katastrofą išgyvenanti erdvė. Džiaugiuosi tuo, kad jūs kalbėjote apie investicijas E, ir nebandėte e, e, imtis kai kurių pasenusių triukų. Na, mano galva, Junkerio planas yra prastas, vyriausybės paprastai nesukuria darbo vietų, darbo vietas sukuria verslas, o valstybės tarnautojai, kurie neturi jokios verslo patirties, nebūtinai priima išmintingus sprendimus dėl verslo. Junkerio planas ir pagal jį gyvendinami projektai, kurių kilmė kartais yra vertė kartais yra abejotina. Kartais, tačiau kartais pensijų fondai investuoja į tokius projektus. Džiugu, kad Malta mano, kad mokesčių konkurencija Europoje yra vertingas dalykas. Ir net jei mes išstojame iš ES, norėtume, kad ES liktų stabili, kurioje egzistuotų uh, E, įvairūs mokesčiai, kad būtų mokesčių konkurencija. Džiugu, kad ir Malta tą patį mano. Būtų gerai, jeigu bandytumėt prastumti šią idėją COFIN komitete, nes tai vienintelė galimybė užsitikrinti naudą, pelną e, už savo pinigus. Manau, kad tai viena iš kapitalizmo vertybių, bet ne visi Europoje taip mano. Ačiū you very much. Um, I just want to uh, reflect on. Labai dėkuoju. Aš norėčiau keli žodžius pasakyti apie Junkerio planą. Junkerio planas yra, yra savotiška tokia uh, dėž, idėjų dėžė. Ir uh, ji buvo skirta pirmiausia tam, kad mes galėtume paskatinti prieš šias investicijas. Todėl turime atidžiai stebėti, kas vyksta ir turime užtikrinti, kad uh, tos investicijos būtų kuo didesnės, geresnės kokybės. Ir uh, iš tikrųjų viskas priklausys nuo to, kaip mes sugebėsime pasinaudoti šiomis priemonėmis. Tas tie vadinamai rinkos trūkumai, uh, rinkos ne, neveiksnumas. Yra tokių sričių, kuriuose privatus verslas nenori veikti dėl to, kad ten yra per daug didelis rizikos. Ir būtent čia viešasis sektorius gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Kitomis aplinkybėmis tikrai turėtume uh, siekti privačių investicijų. Privačios investicijos yra kitų žmonių lėšos, jie, jie rizikuoja ir jie darys viską, kad užtikrintų, kad lėšos būtų gerai panaudotos. Kalbėdamas apie Junkerio planą, aš nenorėčiau jo smerkti ar labai jo girti, nes viskas priklausys nuo, nuo to, kaip mes sugebėsime pasinaudoti tuo planu. Aš norėčiau pratesti pono Sanį klausimą apie B plan, sarginį planą. Uh, Man atrodo, kad jūs turėtume turėti atsarginį planą tuo atveju, jeigu euro, euro ištiks e, paralyžius. Ir tas atsarginis planas yra reikalingas visiems, net ir Britanijai, nepaisant to, kad mes neįeiname eurozoną ir neketiname pasitraukti iš ES. Bet net ir mes nenorime, kad Europa, Europa ištiktų katastrofa. Mes norime, kad viskas būtų tvarkoma gerai. Nenoriu to komentuoti. Gerai. Gunnar Hockmark. Toliau. Thank you very much and, uh... Labai dėkoju. Kaip ir kolegos jau sakė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs pas mus atvykus. Aš norėčiau pasidalinti šiokiais tokiais pamastymais, kurie yra susijęs su tuo, apie ką Jūs kalbėjote savo žanginėje kalboje. Ir tie pamastymai yra susijęs su tuo, kaip reikia, reikia, reikia, reikia traktuoti augimo stabilumo pakto taisyklės. Jūs sakėt, kad vienas dalykas yra lankščiai interpretuoti taisyklės, kitas dalykas yra jas pažeisti. Mes turime taisyklės ir e, būtent nuo to, kaip jų laikysimės, priklausys, kiek mumis galima bus pasitikėti. Ir be abejo, taryba visuomet gali pasakyti, taip, galima šiek tiek gal pažeisti taisyklės. Bet man atrodo, kad e, toks tai nusiūs labai uh, daug ką uh, neraminantį signalą. Atsigavimas vyksta, bet jis vyksta labai tikrai pamažu. Ir mes žinome, kad mūsų politika dar nebus visiškai tvari dar kuris laikas. Matome, kad augimas nėra tolygus. Kai kuriuose šalise jis yra didesnis, kai kur yra mažesnis. Taigi e, vidurkės ne visuomet gerai atspindi esamą situaciją. Ir valstybės narės ėmėsi priemonių. Prie tam, kad stabilizuotų padėtį savo e, rinkoje ir tam, kad pagerintų situaciją, kad kurtų daugiau naujų darbo vietų, e, kurtų daugiau augimo. O jeigu būtų laužomos taisyklės, tuomet to nebūtų. Ir mes matome, kad deficitas tikrai nepadidina augimo, kaip tik pablogina ekonominę situaciją. Todėl aš norėčiau, kad jūs paprašytumėt, kad jūs pakomentuotumėt, ar galima, kaip jūsų nuomonė, ar galima šiek tiek leisti pažeisti taisyklės, ar jūs turite reikalauti, tai jūs taryba turite reikalauti, kad taisyklių būtų griežtai laikomasi, nes, kaip minėjau, nuo to priklauso, kiek galima bus pasitikėti ES ekonomiką. Aš turėčiau pradėti nuo pradžių, aš manau, nes gal aš nelabai aiškiai e, pasakiau tai, ką norėjau pasakyti. Aš netu norėjau pasakyti, kad galima nepaisyti taisyklių. Aš pasisakau už tai, kad taisyklių reputacija būtų da, e, da, e, nepažeista, ne, da, nesutepta. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu mes pabandytume įsivaizduoti visus galimus ateities scenarius Ir jei pabandysime taip pat e, sukurti tuos e, e, scenarius taip, kad jie būtų lankstus ir dėl to lankstumo taip pat reikėtų susitarti, nes visuomet galima da, tam tikrus nenumatytus atvejus da, išreikšti a, skaičiais. Ir ekofinė kartais yra labai sunku priimti kai kuriuos sprendimus, ypač kai kalbame apie struktūras arba konkrečius paketus. ir e, tam tikrais atvejais e, mes turėjome šiek tiek nusileisti, tai turėjo dėl politinių priežasčių, nes kartai šalis prašo šiek tiek lankstumo. Tas lankstumas suvaidins svarbu vaidmenį, bet jis nepavei, nepaveiks iš esmės, e, tai neprilyks taisyklių laužimui. Aš prisimenu, kad mes kalbėjome apie dviejų šešių dokumentų paketus. Uh, Mes jau tuomet galėjome į tuos, tuose dokumentuose sukurti šiek tiek, įdėkti šiek tiek daugiau lankstumo. Aš neganoriu sakyti, kad reikia šiek tiek e, e, leisti šiek tiek nesilaikyti taisyklių. Ne, aš kalbėjau apie tai, kad kai kam gali atrodyti, kad kartais taisyklės yra laužomos, o kartais kitam gali atrodyti, kad tuo atveju tiesiog šiek tiek e, lankščiau interpretuojamos. Ir būna situacijų, kol dėl politinio stabilumo uh, ir dėl kitų dalykų kartais reikia šiek tiek nusileisti. Matėme tokių atvejų. Bet mums tikrai nepatinka, kai, kai uh, ypatingos nuolaidos daromos uh, stambioms valstybėms narėms. Ir komisija turėtų de, čia sergyti situaciją ir užtikrinti, kad taip nebūtų. Aš nemanau, kad e, į jūsų klausimą galima būtų labai paprastai atsakyti, nes viena vertus mes norime išsaugoti visą struktūrą ir kai mes ją kūrėme, mes kalbėjome apie tai, kad mes nenorime kartoti ateities klaidų ir kartais būna taip, kad mes e, susėdę prie stalo matome, kad tai tenka priimti tokį pasprendimą kaip ir praeitėje ir tuomet mes be abejo dvėjojame ir galvojame. Todėl mano klausimas tuomet būtų toks. Kaip jūs atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje, kai reikia priimti tokį sudėtingą sprendimą? Kaip jūs ketinate elgtis? Nes taisyklės yra labai aiškios. Kokį sprendimą jūs priimsite? Dešimt sekundžių galiu jums suteikti, jeigu norite, bet labai trumpai prašau, nes jums skirtas laikas jau baigėsi, pana Hokmark. Mes turime žaisti pagal taisyklės. Toks man, būtų mano trumpas atsakymas. Dėkuoju ir bet kuriuo atveju mes žinome, kad jau dabartinėse taisyklėse, ypač pagal penktą straipsnį ir šešto straipsnio pirmą dalį, septintą straipsnį, jau yra numatytas tam tikras lankstumas. Taigi mes žinome, kad lankstumo jau šiek tiek esama. Bet jūs sakėt, kad jau baigėsi laikas skirtas šiam klausimam. Taip, bet pirmininkas gali sauliaisti šį, šį beitę pasakyti. Taip, taip, nedidai. Šiokios tokios privilegijos. Alfred Sant. Pone ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs pas mus atvykus į tai mūsų komitetą, kurį labai puikiai pažįstate. Aš kalbėsiu taip pat apie taisyklės, jų laužimą ar nesilaužimą. Euro zonoje jau kuris laikas viešusios ir privačios investicijų, investicijos išlieka mažos. Ir mes sukūrėme tokią taupyklę tam, kad galim būtų pritraukti. Da, privačias investicijas, bet kuo mažesnės bus viešas įsipareigomas, tuo mažesnės bus privačios investicijos. Ir Junkeris pasiūlė planą, bet dėja jo nepakanka. Ir valstybės rengia taisyklės, taip pat kaip rengia ir išlaidas. Ir mes matome, kad kapitalo investicijos yra aukojamos tam, kad einamųjų investicijų lygis dėl politinių priežasčių, ne tik iš politinių priežasčių, išliktų priimtinas. Ką Jūs galvojate apie tai, kad bu, apie pasiūlymą įvesti auksinę taisyklę, kuri leistų užtikrinti, kad grinosios viešosios investicijos nebūtų įtraukiamos į deficito skaičiavimą? Ar galima techniškai būtų tai padaryti, nesugriaunant e, stabilumo? Ką Jūs manote apie tai? Dabar kalbėdamės apie e, privačias ir viešasias investicijas. Viešusios investicijos yra kolektyvinės investicijos ir mes be abejo norėtume, kad būtent jas naudoti būtent tuomet, kai paaiškėja rinkos nepakankamumo problemos. Uh, Ir privačios investicijos turėtų būti kokybiškos investicijos. Ir todėl aš manau, kad mes kur kas daugiau dėmesio turime skirti būtent investicijų kokybei, o ne tik investicijų kiekiui. Dabar kalbėdamas apie auksinę taisyklę, aš galiu Jums, e, kaip Ekofino tarybos vadovas, pasakyti, kad mes turime struktūrą, procesas yra pradėtas ir reikia e, e, elgtis pagal numatytą procedūrą. Ir nesvarbu, ką aš apie tai galvočiau. Egzistuoja iš tiesa struktūra ir pasiūlymas, taip, jeigu jį galima būtų taip pavadinti, gali būti patiktas pagal tą struktūrą. Mes negalime tiesiog taip e, sugalvoti, kad mums dabar reikės tą klausimą aptarti. Tai, čia, be, tai beje taikytina ir uh, tam klausimui, kurį uždarė ponas Hokmark. Taigi mes negalime da, uh, dabar to spręsti, bet mes negalime taip pat ir paneigti, kad galbūt taip ir atsitik. Mes surišime prie to klausimo. Papildomas klausimas. Kaip jums atrodo? Ar taip, kai, taip kaip šiuo metu elgiamasi su investicijomis, su biudžetu, su deficitu? Ir pagal dabartinės taisyklės kapitalo investicijos yra skaičiuojamos kaip einamosios išlaidos. Taigi Taigi yra akivaizdu, kad visos vyriausybės norės mažinti kapitalo investicijas tam, kad galima būtų du, uh, užtikrinti deramą, uh, deramą einamųjų išlaidų lygį. Ir todėl ir mažos, ir yra privačios, viešosios, atsiprašau, investicijos mažos. Na, aš asmeniškai jums pritarčiau, bet dalykas yra tas, kad šis klausimas eina į valstybių narių konkurenciją. Uh, Ir e, tai valstybės narys apie tai kalba, kai, e, kai e, tvirtina biudžetus pagal taisyklės. Mes šiuo metu nagrinėjame situaciją, peržiūrime esamas struktūras ir ekofin taryboje Amsterdame, pavyzdžiui, mes galime kalbėti apie tai, kad, kad už turėję deficito taisyklę mes galime turėti išlaidų taisyklę. Uh, Tai būtų tiesiog kita taisyklė toje pačioje struktūroje. Ir čia nesvarbu, ką aš apie tai manyčiau. Bet e, kai mes peržiūrėsime taisyklės, apie tai galima bus kalbėti, nes šiuo metu egzistuoja skolos ir deficito e, e, taisyklė, yra ta išlaidų taisyklė. Bet kai mes peržiūrinėsime visas šias taisyklės, mes be abejo galėtume pagalvoti ir apie tai, apie ką jūs kalbėjote. Dėkoju. Techninė prasme galime sakyti, kad mes turime investicijų taisyklę, bet ji yra pernelik siaura. Taigi ji egzistuoja, bet yra labai siaura. Ponas Langen. Pane ministrė, labai ačiū už tai, kad būdamas Maltos finansus ministru esate pasirengęs intensyviai bendradarbiauti su parlamentu. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su tuo, kad Maltos vyriausybė norėjo paskelbti savo sustarimus dėl mokesčių. Praėjusiais metais apie tai buvo pranešta, tačiau iki šiol dar nebuvo padaryta, kiek man žinoma. Taigi Noriu paklausti, ką šalies vyriausybė per Maltos pirmininkavimą ketina padaryti, kad būtų užkirstas kelias mokesčių vengimui. Vakar vyko klausimas Panamos skandalo komitete vienas iš kalbėtojų teigia, kad tarpininko e, vaidmuo yra e, išvengti mokesčių įstatymų turinio arba dvasios, nepažeidžiant jų raidės. Taigi, <clears throat> vakar gavome atsakymą, kad negali Maltos vyriausybė pateikti atitinkamų dokumentų, nes paklausimas buvo netinkamai suformuluotas arba netiksliai Panamos tyrimo komiteto, tai yra netiesa. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu imsitės tam, kad e, taryboje, pirmininkaudamas e, ekonomikos finansų ministrų tarybai, e, pagerintumėte bendravimą su parlamentu. Šis klausimais, ar užtikrinsite neribotą prieigą prie paprašytų dokumentų, ar taip, kaip teigiama protokole, vadovausitės Luksemburgo poziciją ir elgsitės atsargiai neatsižvelgdamas per daug į parlamento pageidavimus, aš tikiuosi, kad jūs būsite nusiteikęs bendradarbiauti, nežinau, kad jūs asmeniškai nesate susijęs su tais skandalais, nežinau, norite pabloginti bendradarbiavimą su parlamentu, tačiau galbūt galėtumėte pažadėti daryti didesnį spaudimą kitiems tarybos nariams tam, kad mes galėtume pasistumėti prieki svarstant šios klausimus ir kad nereikėtų visko kelti į viešumą. Pradėsiu nuo Maltos dėl mokestinių susitarimų komisija paprašė paskelbti ir paviešinti kiekvienos valstybės narės sustarimus dėl mokesčių. Maltos sistema yra vienoda visiems ir mes neturime jokių mokestinių susitarimų, niekas nėra diskriminuojamas ir tą jūs galite patikrinti. Kitaip nei kitos mokesčių sistemos, mūsų sistema nėra grindžiama susitarimais dėl mokesčių. Grįžtant prie ekofinų tarybos, apmokestinimas arba mokesčių tvarka vis dar priklauso valstybių narių įgaliojimų sričiai. Taigi ne tik ekofinas priima tinklus sprendimus, tačiau ir pačios valstybės narės. Ir jeigu Panamos tyrimo komitetas kviečiasi pas save ragdami darbiauti atskirų vyriausybių atstovus, tai atitinkamos vyriausybės priima sprendimus e, ar priimti šį kvietimą ar ne. Mūsų atveju jūs pasirinkote imtis tolesnių žygių, atvykti į šalį ir paprašėte vyriausybės narių, taip pat ir manęs bendradarbiauti su tyrimo komitetu. Aš galiu kalbėti tik savo vardu ir esu pasirengęs su jumis susitikti Maltoje. Vis dėlto nemanau ir tikiuosi, kad e, čia neklystu, kad dokumentų perdavimo klausimas apskritai buvo svarstytas Ekofino taryboje šį klausimą arba dėl jo nuspręsti, dėl galimo darbiavimo nuspręsti. Sprendimo prieimimas buvo paliktas pačioms valstybėms narėms, taip pat kaip ir e, buvo palikta kita veikimo laisvė perduoti arba neperduoti dokumentus, kurių buvo paprašyta. Ačiū ministrė, aš tikrai nebejoju jūsų pasirengimu glaudžiai su mumis bendradarbiauti, tik tai noriu tą dar kartą pabrėžti. Tačiau protokole parašyta, kad priešingai nei dauguma valstybių Niderlandai pritarė pozicijai, kad dėl politinių priežasčių būtų galima atsižvelgti į Europos parlamento prašymą, nes principinė neigiama pozicija uh, būtų politinių požiūrių nepriimtina, todėl Ekofino taryba turėtų pasirūpinti, kad kiti finansų ministrai vyriausybė šiuo klausimu geriau bendradarbiautų nei iki šiol, nes mes gavome e, labai mažai arba beveik jokių dokumentų negavome ir turėsime pratesti tyrimo komiteto e, veiklos e, terminus, jeigu tų dokumentų negausim. Ačiū, pasižymėsiu jūsų šią mintį. Uda Bulman dabar klaus. Pana pirmininkė, aš taip pat noriu savo ruoštų pasveikinti šios salės. Du trumpus klausimus noriu užduoti. Kalbėjote apie tam tikrus vidinius ginčius dėl mokesčių politikos tarybos viduje. Kodėl mes negalėtume štai kaip pasielgti? Komisija akivaizdžiai pasisako už tai, kad būtų pasinaudojama tam tikromis priemonėmis siekiant įvertinti mokesčių politiką eurozonoje. Kodėl mes negalėtume įvertinti, kiek mums kainuotų tokios priemonės nepasitelkimas, kodėl negalėtume įvertinti atitinkamos priemonės panaudojimo poveikio bendrai rinkai, tam, kad galiausiai galėtume daug racionaliau diskutuoti šiuo klausimu. Taip pat labai aukštai vertinu tai, kad jūs minėjote strateginių investicijų fondą ne tik dabartime kontekste, tačiau taip pat ir e, kalbėdamas apie ekonominę migraciją iš pietų į šiaurę. Džozefas Muskardi jau per plenarinį posėdį e, kalbėjo, kad pirmkiauti šalis laikosi labai atsakingos pozicijos, tačiau taip pat, kadangi esu bendra pranešėjas šią temą, noriu paminėti, kad Šiandien galima pastebėti tam tikrą technokratinį <clears throat> ryštingumą susijusi su ERB ir jeigu ERB stiprės, tai galbūt jūs galėtumėte paraginti kolegas veikti ryštingiau įvertinant e, e, e, Europos strateginių investicijų fondo daromą poveikį, ypač siekiant sumažinti skirtumus tarp šiaurės ir pietų ES valstybių ir kad Europos parlamentas galėtų būti labiau įtrauktas į šios procesus. man pranešė, kad e, vyksta makroekonominis dialogas, taip pat ir mokesčių politika. Su jie susiję klausimai įtraukti į darbo tvarkę. Įvairių šalių vyriausybės buvo šiek tiek sutrikusios dėl to, kad komisija kalbėjo apie tam tikrų mokesčių politikos standartų reikalavimų platesnio masto taikymą, todėl kad e, šis klausimas e, priklauso valstybių narių įgaliojimų sryčiai. Taigi aš tikiuosi, kad e, bus padaryta pažanga šioje srityje be jokių netikėtumų. Šis rytis kol kas yra <clears throat> labai miglota. Būtina užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą joje ir susitarti dėl sprendimų prieimimo Kalbant apie Europos investicijų banką, tai kiek žinau, jo atstovai reguliariai dalyvauja, nuolat dalyvauja Kofino tarybos posėdžiuose. Kiek žinau, tie klausimai, kuriuos jūs dabar paminėjote anksčiau, nebuvo užduoti. Vyksta bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir Europos investicijų banko. Galbūt galėtumėte patikslinti savo klausimą. Taip mielai tą padaryčiau. Kas kam priklauso Europos investicijų bankas, kas yra jo savininkai ir e, valstybės narės savo atstovus siunčia į Europos investicijų banko valdybą ir jeigu mes norime užtikrinti investicijų kokybę Europoje ir norime, kad būtų investuojamas investuojama tam tikra pinigų suma tam, kad būtų sumažinama ekonominė veikla, tai mes turime kalbėti apie tam tikras valdymo problemas ir turime su valstybėmis narėmis apie tai kalbėti, nes mes negalime veikti ir dirbti su tokia mašinerija, kuomet atitinkami teisės aktai yra įgyvendinami taip, kad e, e, pasiekiama visiškai priešingų tikslų. Neįmanyta. Aš galiu tik tai e, pasižymėti jūsų klausimą ir po to jį rimčiau svarstyti dabar. Daugiau nieko pasakyti negaliu. Paskasu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau su panu. Šiklūną pasisveikinti. Esate atsakingas už Maltos nacinės žvalgybos skyrių. Šio skyriaus vadas, vadovas atsistatydino, po to, kai buvo paskelbta ataskaita dėl Panamos skandalo. Tai yra vienas iš jūsų kolegų, kada išrinksite pono Galdėso įpėdinį, kada paskelbsite tinkamą ataskaitą, kurią minėjau Transparency International neseniai paskelbė, kad skaidrumo situacija Maltoje yra labai bloga. Kaip pakomentuotumėte tokį teiginį? Has, is legislated by law Kalbame apie instituciją, kurios egzistavimą numato įstatymai ir kaip ir policijos pajėgos arba mokesčių inspekcijos atveju yra numatyta tos institucijos autonomija ir taip pat aiškiai e, reglamentuota, į ką ta institucija gilinasi, kokius atvejus nagrinėja ir kokių ne. E, tos institucijos direktorius, kurią jūs minėjote, e, E, teikia ataskaitas, aš raginau jį e, dirbti, eiti priekin, tačiau mes niekada nesvarstėme atskirų atvejų, jis niekada man nesiuntė tokio turinio ataskaitų, tai būtų buvę e, neteisėta ir dabar ir praeitie. Norėčiau paminėti dar vieną instituciją, tai prokuratūrą, generalinį prokurorą. E, Ir pasakyti taip pat, kad kad e, minėto, jūsų minėtoje įstaigoje dirba tikrai e, labai patyrę ir, ir išmanantis ekspertai, kuriuos paskyrė Europos institucijos. Tai tikrai aukštos reputacijos specialistai. Negaliu įsivaizduoti kitų geresnių kandidatų kaip daktaro Martino ir generalinio uh, generalinio prokuroro, jie tikrai geri specialistai. Dabar vyksta tos valdybos narių skirimas. Tie nariai ir toliau dirbs tose pačiose postuose. Aš taip pat buvau informuotas, kad e, klausimai, per kuriuos buvo sprendžiama, e, ką paskirti vadovo posto, e, tie, tie svarstymai, tie klausimai tikrai užtruko mane patikino, kad, kad pasirinktas tikrai patyręs ir reikalingų žinių turintis asmuo. To kandidato skirimas yra finalizuojamas ir netrukus e, ta, paskir, ta pavardė bus viešai paskelbta. Dar kartą pakartosiu, kad aš e, nesulaukiau jokių e, dokumentų ataskaitų apie atskirus atvejus, nes tai būtų prieštaravę įstatymui. Tai e, autonomiškos institucijos ir tų institucijų atstovai sutiko susitikti pasikalbėti m, mm, paprašius jų. Kiekvienais metais skelbiama informacija ir ataskaitos apie tai, su kokiamis valstybėmis kokios, kokių valstybių e, buvo, e, atvejai buvo atvaizdi, pavyzdžiui, Junktinė karalystė 10, 35 atvejai, Prancūzija 10 atvejų. Ta institucija bendradarbiauja su kitų valstybių institucijomis, noriu jūs patikinti, kad tai labai rimta įstaiga ir gaila, kad, kaip ponas Kaza minėjo, kad iškilo tokio, toks konkretus uh, atvejis, kuomet vienas iš darbuotojų atsistatydino, dabar, tačiau dabar jo vietą paskirtas kitas žmogus. Jeigu norite e, susidaryti nuomonę apie konkrečią instituciją, reikėtų remtis jos veiksmų programa. Ir reiktų išsiaiškinti, kokia sistema, kokia priepti apimtis numatyta ir ar numatyti visų, visokių rūšių nusikaltimo nagrinėjimai, nes kai kurie e, kompetencija dėl kai kurių nusižengimų nagrinėjimo patikėta baudžiamųjų teismų sistemai. Ačiū, visi turėjo galimybę žodžiu du klausimus, ponė pirmininkė, ir aš noriu pasakyti, kad aš nesulaukiu atsakymo. Uh, jis, yra, jūs esate vienintelis žmogus, kuris mano, kad jūsų kolega Konrad Mitsi yra nekaltas dėl Transparency International organizacijos. Gal galite pakomentuoti, ką e, tos organizacijos teiginį šį rytą? Ji pasakė, kad e, Malta yra viena labiausiai korumpuotų valstybių pasaulyje. Ačiū, Annelies Dots. Ačiū, atsiprašau, kad negalėjau ateiti nuo pat e, pradžios, bet aš sekiau posėdį internetu. Turiu porą klausimą, e, klausimus susijusius su jūsų darbu taryboje. Visų pirma, dėl kovos su e, pinigų plovimu direktyvos ketvirtosios redakcijos noriu padėkoti Jums už darbą šiuo klausimu. Žinau, kad jis yra sėkmingas. Noriu paklausti apie tarybos poziciją dėl viešųjų registrų. Ar tuose registruose turėtų būti ir e, patikos tipo įmonės? E, Jei bus patvirtinta, patvirtinta per siaura apibrieštis, tai tos tie, tie patikos fondai nebūtų įtraukti, ir, o būtent ten vyksta pinigų plovimas. Neseniai paskelbta ataskaita teigia, kad tai yra ypač nerimo keliančios struktūros. E, Taigi būtų svarbu, kad apibrieštis būtų pakankamai plati. Dėl breksito, e, ačiū Jums už e, Jūsų pastabas šią temą, ačiū už tai, kad bandote atšaldyti per, per nelik įkaitų diskutusius e, šiuo klausimu, manau, kad ir mano šalyje kai kam praverstų, e, na, šiek tiek blaivesnė galva viskas varstyti. E, Bet jūs taip pat minėjote su reglamentavimu susijusius klausimus, kalbėdamas apie kapitalo rinkų sąjungą. Sakyčiau, kad mums reikia, reiktų lankščios, gerai veikiančios ekvivalentų sistemos, kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, galbūt praeitie jūs siūlysite uh, pasirinkti omnibus e, tipo procedūrą, sprendžiant šį klausimą. Taigi, e, kaip jūs teisingai, pami, e, e, kaip jūs teisingai paminėjote, ši, šių metų antrajame pusmetyje bus visapusiškai vertinta Maltos finansų sistema, tai daroma ir kitose šalise. Svarbiausia, aiškinti, ar policija, mokesčių inspekcija, kitos institucijos turės galimybę sužinoti, kas yra galutinis. E, naudos gavėjas. Ir nors dažnai visuomenėje šios struktūros atrodo labai miglotos, nėra iškumo, nėra skaidrumo. Svarbiausia, kad tos struktūros ne, nepasislėptų nuo tų institucijų, kurios gali e, jas mm, tinkamai vertinti ir išaiškinti. Tai yra policija ir mokesčių inspekcija. viešumo aspektas čia turėtų būti vertinamas tuo požiūriu, ar, ar to informacija, visa informacija prieina, apie jas prieinama policijai arba visuomeniai. Aš turiu savo nuomonę šiuo klausimu, bet jos čia e, nepristatinėsiu. Pakalbėkime apie Panamo skandalą ir paskelbtą sąrašą. E, jį paskelbus mūsų šalies institucijos pradėjo darbą, remdamosi paskelbtą informaciją. Ta, tačiau e, nepa, nepavyko gauti daugiau informacijos nei iš Panamos valdžios, nei iš kitų e, organizacijų struktūrų. Todėl informacijos mainai tampa tokie svarbus. Mes pasirašysime sutartis dėl informacijos mainų E, Berlyne, taip pat su kitomis, e, pagal, su kitomis organizacijomis ir bus numatytas, pas, pas, bus numatyti pasauliniai informacijos mainai. Svarbu ne tik, kad e, Europos šalis tam e, viena po kitos pritartų, bet kad vyktų bendradarbiavimas pasauliniu mastu. Ir būtent todėl čia svarbu vaidmenį vaidina EBPO organizacija. Dėl breksito. Aš išsakiau savo nuomonę šiais klausimais. Manau, kad abipusės nukentės čia, nes yra paslaugų pasiūla e, ir, ir yra paklausa. Tai tarsi dviejų krypčių greitkelis ir, ir jame atsiras kamštis. Jis bus suskaldytas, bet aš nenoriu iš anksto užbėgti už akių ir bandyti dėl, spėti, dėl ko bus susitarta. Manau, kad e, bus deramasi dėl sprendimo, kuris bus, turėtų būti primtinas abiems pusėms. Tuo aš norėčiau apsiriboti tokiu teiginiu. Ačiū. Deja, negalime priimti klausimų pagal procedūrą prašau žodžio, nes laiko nebelieka. Noriu padėkoti ministrui Skiklūnai. Noriu palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės Jūsų darbe. Ir dar kartą pabrėžti, kad mes tikėsimės bendradarbiauti mm, mūsų komiteto srityje ir pasidžiaugti jūsų pasiryžimu, deklaruotų pasiryžimu siekti pažangos e, mokesčių klausimais. Ačiū. Okay, colleagues, we move to point nine. Na kągi, kolegos. Gerai. Kolegos gerai perėmė prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Devintasis punktas - franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje. E, IMKO komitetas yra atsakingas komitetas, mes gerengėme nuomonę ir ją parengė Doro Klaudijan Frunzulica. Ir šiandien mes turėtume svarstyti nuomonės projektą ir aš iš karto norėčiau steigti žodį mūsų uh, nuomonės referendų. Prašau, jūs turite penkias minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš norėčiau pabrėžti, kad nepaisant to, kad franšizė vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų mažminės prekybos e, rinkoje, vis dėlto neišnaud... mes neišnaudojame viso jos potencialo dėl to, kad netinkamai yra tai, taikomi teisės aktai. Be to matome, kad ne vienodai e, komisija taiko e, turimas e, nuostatas ir būtent dėl to ši sistema yra neveiksminga. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia peržiūrėti nuostatas dėl reglamento taikymo valstybėse narėse. Reglamento įgyvendinimas valstybėse narėse turėtų būti pakoreguotas proporcingai tam, kad galima būtų užtikrinti, kad veiksmingiau būtų siekiama nustatytų tikslų. Mums reikia geriau apibriežti reglamentavimo nuostatas dėl franšizės, tam, kad met užtikrintume, kad uh, visos suinteresuotos šalis, visoms suinteresuotoms šalims būtų teisingai ir sąžiningai atstovaujama. Mums e, reikia patobulinti reglamentą ir todėl mums reikia pirmiausia įvertinti, kaip horizontaliai strategija veikia franšizės veikimo mechanizmą. Mes turime įvertinti neigiamus uh, vertikalių uh, uh, apribojimų. Uh, poveikį. Taip pat reikėtų išnagrinėti naujas tendencijas, ypač da, tai, kas vyksta da, elektroninės priekybos srityje ir atsižvelginti ekonomikos skaitmeninimą. Aš taip pat a, pabrėžiu nuomonėje, kad a, m, mums reikia kad būtų pateikiama išsamesnė informacija apie tai, kas vyksta. Bet to reikėtų geriau išanalizuoti įvairius nacionalinės rinkos segmentus. Ir taip gal mes galėtume surinkti informaciją, pavyzdžiui, dėl e, bankrotų. Ir kaip jie yra, tai yra tvarkomi. Be to, aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad e, neteisėta valstybės pagalba, kuri buvo suteikta mokesčių lengvatų pavydalu franšizės srityje, būtų sugražinta ir taip pat, kad būtų pademonstruotas tvirtumas vykdant šiuo metu nebaigtus tyrimus. Ir baigdamas, aš norėčiau išreikšti savo, aš norėčiau e, tikėtis, kad visi da, peržiūrimo, reglamento peržiūrimo darbai bus baigti iki 2018 metų pabaigos ir kad Europos parlamentas aktyviai dalyvaus peržiūros procese, kai bus kalbama apie franšizės reglamentą, nes franšizė, kaip sakiau, yra labai svarbi mūsų ūkiui ir mūsų ekonominės socialinės sistemai. Dėkoju pranešėjui ir Diko Kalpers, EPP frakcijos vartų. És első alelnök úrnak is gratulálok. Pirmiausia, noriu padėkoti e, už suteiktą žodį, pasveikinti e, pirmininką ir vicepirmininkus su perrinkimu, linkiu jums sėkmės per artimiausius dviejus su pusę metų. Taip pat noriu padėkoti ponui Franzulikai už parengtą pranešimo tekstą, jame mano manimu yra vertų dėmesio pasiūlymų pranešėjas tinkamai įvardijo e, šios rytyje kylančias problemas, pritariu visiems pasiūlymus, manau, kad jie yra pagristi. Pateiksiu kelis pakeitimų pasiūlymus, e, tačiau manau, kad tikrai galėsime pakankamai sėkmingai bendradarbiauti šios rytė. Pritariu pasiūlymui ar teiginiui apie tai, kad e, turėtume panaikinti kliūtis, su kuriamis dabar susiduria bendroji rinka, kad užtikrintume sklandų jos veikimą, tačiau žinoma, visi turime laikytis galiojančių taisyklių. Pirmininkas minėjo jau, kad uh, Imko komitetui čia svarstant šį klausimą tenka svarbiausias vaidmuo, jis yra pagrindinis ir mes svarstysime tik tai mūsų komitetui svarbės rytis, tai yra pirmiausiai konkurencingumas. Ponas Frunziulika, matau, kad daug dėmesio skiria nesažingai konkurencijai savo pranešimo tekste. Sutinku, kad šioje srityje taisyklių turime nepakankamai, taip pat e, teisinė sistema nėra pakankama. 16 punkte pranešimo ši tema jau yra svarstama. Visi sutarėme, kad reikia nustatyti tam tikrą sistemą, tačiau reikia apsispręsti, ar būtinas teisės aktas ES lygių, ar užtektų tik koordinavimo. Kalbant apie nesažiningą konkurenciją, manau, kad e, siekiant ją sumažinti, mūsų laukia nemažai darbų. Ir tekste taip pat minima, kad e, nesažiningos konkurencijos apraiškų vis didėja ypač kalbant apie verslo tarpusavio sustarimus, vadinamasis B2B sutartis. Taigi ir šioje srityje aš pateiksiu atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Manau, kad e, mūsų kaip teisėkuros institucijos užduotis yra užtikrinti kuo didesnį aiškumo šios ryties su nusteikusi optimistiškai dėl būsimo bendradavimo ir pritariu pasiūlyti pranešimo struktūrą. Ačiū uždėmesi. Uh, dėkuoju, toliau ponas Rozog. Jo nėra. Panašu, kad kas nors SR, AGR frakcijos vardu norėtų ką nors pasakyti. Uldman Krespo. Ir jo nėra. Ar kitų frakcijų atstovai norėtų pasisakyti? Jei ne. Tuomet aš suteiksiu tik žodį dar kartą pranešėjui. Labai dėkoju. Labai gaila, kad uh, kolegų nėra salėje, bet aš dėkoju kolegiai iš Vengrijos, kuri visuomet uh, patekė vertingų pastabų. Be abejo, mes bendradarbiausime ir mes uh, be abejo norėtume kuo labiau prisidėti prie e, taisyklių keitimo. Ir e, taip pat sieksime, kad tos taisyklės e, būtų sutvarkytos iki 2018 metų pabaigos. Aš manau, kad tai yra svarbiausia. Dėkoju. Time... Labai dėkoju. Pakeitimus galime teikti iki vasario 8 dienos nagrinėsime pranešimą kovo 9 dieną, balsuosime komitete balandžio 25 dieną. Dėkoju, perėmėme prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 99, brūkšnis 2013 dėl 2013-2017 metų Europos statistikos programos dalinio keitimo ją ja pratesiant iki 2018-2020 metų. Aš esu pranešėjas ir aš galiu Jums pasakyti, kad kaip mums visiems yra žinoma, statistinių duomenų kiekiai nuolat auga. Ir statistiniai duomenys yra rengiami ir platinami laikantis atitinkamų taisyklių. Ir, ir būtent todėl statistikos duomenys yra labai vertingas duomenų šaltinis. Praeitų metų rūpjūčio, rugsėjo mėnesį komisija patvirtino reglamentą 299-2013 dėl 2013-2017 metų Europos statistikos programos dalinio keitimo ją pratesiant 2018-2020 e, metams. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad mes iš tikrųjų matome, kad uh, Šie statistikos, statistikos programa prisidėjo prie to, kad statistiniai duomenys būtų geresni. Tačiau kai ką dar galima būtų patobulinti tam, kad statistikos duomenys būtų renkima taip, kad galima būtų geriau gyvendinti mūsų politiką, atsižvelginti komisijos nustatytus prioritetus. Aš sveikinu komisijos pateiktą pasiūlymą, nes aš manau, kad jame yra atsižvelgime į būtinybę geriau ir daugiau rinkti statistinių duomenų ir užtikrinti, kad jie būtų prieinami kuo skubiau. Pateikta 18 pakeitimų, kurie papildo pranešimą ir keturiose sritise siūloma, aš siūlyčiau kai ką pakeiti. Pirmiausia, aš siūlau atsižvelgti į tai, kad bendri rodikliai dėl migrantų turėtų būti pakoreguoti. Antra, reikėtų taip pat pakoreguoti metodologiją, renkant duomenės dėl smurto, dėl lyties, tam, kad galima būtų imtis geresnių veiksmų. Trečia, aš siūlau taip pat įvesti bendrą teisinį pagrindą ir nustatyti bendras statistikos rinkimo duomenų, statistikos duomenų rinkimo priemonės. Ir ketvirta, aš turiu užtikrinti, kad užimtumo rodikliai ne tik būtų suskirstyti į e, laikiną darbą ir darbą visų etatų, bet ir į da, da, da, e, rodytų užimtumą pagal terminuotas ir nuolatinės darbo sutartis. Ir taip pat e, aš siūlau. E, pagalvoti apie tai, kas įvyks statistikos rytėje, kai kas nors pasitrauks iš Europos Sąjungos. Ir taip pat raginu užtikrinti, kad būtų kaiminėse šalyse rinkimai duomenės, taip kad galima būtų palyginti juos su tuo, kas vyks Europos Sąjungoje, tam, kad galima būtų patikrinti, ar gerai yra išleistas Europos Sąjungos lėšos. Ir Taip pat kalbu apie tai, kad statistikos e, produktai turėtų būti geresnės kokybės. Man atrodo, kad tarybos bendra pozicija iš esmės atitinka mano požiūrį, tą, kurį aš jums siūlau ir dabar su manimu užklausysiu jūsų pastabas. Ir e, man bus įdomu taip pat pasumis e, panagrinėti patiktus pakeitimus. Pirmasis kalbėtojas, EPP frakcijos vardu, ponas Karlos Iturgais, jis kalbės ponios Mato vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, dėkoju už tai, kad leidėt man pavaduoti ponę, poną Mato. Jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl kad jis šiuo metu kitame komitete uh, nagrinėja kitus klausimus. Bet jo vardu aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir taip pat už pateiktus pakeitimus. Tai aš manau, kad tie pakeitimai žengia teisinga linkme. Iš tikrųjų, kaip ir buvo pasakyta, mums reikia padaryti viską, kad būtų renkama, renkami visi mums reikalingi statistikos duomenės ir kad jais galim būtų naudotis nedelsant. Ne e, nes mūsų ekonomikos politikos kokybė priklauso nuo to, kiek mūsų statistikos duomenės apie ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos situaciją atitinka tikrovę. Ir kaip tai, tie duomenys atitinkami nacionaliniu e, lygmeniu. Ir Siekdami užtikrinti, kad statistikos programa būtų pratesta 2018-2020 metams, reikia užtikrinti, kad nebūtų statistikos duomenyse palikta jokių spragų. Ir antra, mes turėtume greičiau reaguoti ES poreikių statistikos srityje. Ir trečia, mums reikėtų užtikrinti, kad Europos statistikos duomenų rinkimo sistema būtų našesnė, produktyvesnė. Ponas Mato Taip pat e, e, paprašėme nes jums pasakyti, kad jis su malonumu su jumis bendradarbiaus tam, kad galim būtų užtikrinti, kad būtų pasiekti visi šie tikslai. AKR, ALDE, GUE, ponas atstovas, ponas Viegas, prašau. Bom dia, muito rapidamente. Nós... Eh, Labas rytas, pasistengsiu labai glaustai pristatyti. Uh, Mūsų nuomonė, mes pritarėme e, bendrais bruožais šiam pranešimui, manome, kad statistika yra svarbiausia priemonė, bandant išsiaiškinti, ar mm, vykdoma politika yra teisinga. Todėl svarbu, kad statistiniai duomenys būtų kokybiški. Mes pritarėme pranešimo turiniui. Manome, kad taip pat svarbu E, patikslinti kai kuriuos statistinius aspektus, apimančius socialinius klausimus ir darbo klausimus. E, ypač aktualu rinkti duomenys apie e, neterminuotus, neterminuotas darbo sutartis. Iš kai kuriuose šalyse yra labai didelių atlyginimų skirtumų tarp vyrų ir moterų, kitose yra su lyties aspektu susijusių aktualių, taip pat su migracija susijusių klausimų ir daugybė kitų klausimų yra svarbus, e, pavyzdžiui, statistiniai duomeniai apie mokesčius, e, mokest, mokesčių kriterijai, nes tokių duomenų pagrindų galima spręsti, kokio masto e, mokesčių vengimas egzistuoja taip pat mokestinės spragos. Svarb, svarbi informacija apie mokestinės spragas. Laimiai yra sudėtingų kriterijų, kurių pagrindų galima parengti patikimus statistinius duomenis, kurie gali padėti suprasti padėtį kiekvienoje šalyje. Bet Nežinau, kiek bus pakeitimų šiam pasiūlymui, bet bendrais bruožais pozityviai mertiname šį pranešimą. Žaliųjų vardu ponas Urtasūn. Ačiū pirmininkė. Sven Gygolt, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą. Uh, e, projekte, naudojamės e, šią galimybę, e, akcentuoti kai kuriuos aspektus, tai yra Eurostat statistiniai duomenys turi būti patikimi ir e, nesunkiai suprantami vartotojai, iki šiol tų tikslų nepasiekta, džiaugiamės, kad pranešėjas akcentuoja tikslą rinkti statinius duomenys apie e, smurtą lyties pagrindų bei besikeičiančią situaciją mig, migracijos rytyje. Taip pat akcentuojama jungtinių tautų tvarios plėtotės darbo tvarkė. E, Eurostatas yra pasirengęs įgyvendinti statistinę programą ir įtraukti tai socialinę veiklą į savo e, statistinius duomenys. Tačiau reikia dar e, kai kurių pagrindinių elementų, kad tai būtų įmanoma. Eurostatas aiškiai atsilieka lyginant su e, jungtinių tautų e, darbų statistikos rinkimos srityje. Eurostato svetainėje e, statistiniai duomenys apie 2020 strategijos įgyvendinimą yra nepilni pavyzdžiui, duomenys apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas, energetikos suvartojimą ir galutinę energetikos suvartojimą. Paskutiniai duomenys yra 2014. Nežiūrint kelių susitikimų su Eurostat atstovais ir pokalbė apie tai, kaip e, įgyti Eurostat domenų, e, vis dar sudėtinga panaudoti jo parengtus statistinius duomenys ypač paprastiems piliečiams. E, Europarlamentas e, Eurostatui numatyto biudžeto dalį padėjo rezervą, kurią, kurį bus leista panaudoti tada, kai Eurostatas įgyvendins tikslus susijęmus su Eurostat 2020 e, strategija, duomenų apie socialinis ir darbo klausimus rinkimą. Reikėtų šios trūkumus pašalinti. Ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Ačiū. Ačiū. ENF arba FDD frakcijų e, vardų kalbėtojų nebus. Ne. Dėkoju šešėlinėms pranešėjams už konstruktyvius pasiūlymus. Nebejoju, kad mūsų bendradarbiavimas bus konstruktyvus ir kad pavyks baigti darbą trišalio dialogo susitikimuose. Pakeitimus reikia įteikti iki e, vasario 8 vidurdienio. Pakeitimus svarstysime kovo 9, komitete balsuosim kovo 20, o plenarinėje sesijoje 2017 birželio mėnesį. Bet žinoma, aš norėčiau, kad trišalio dialogo sustikimai prasidėtų kiek įmanoma greičiau. Tuo ir baigiame šio klausimo svarstymą ir periname prie balsavimų. Matau, kad frakcijose dar dalinami balsavimo sąrašai ir kad ne visi nariai dar susirinkė. Todėl galbūt dvi minutės dar galėtume palūkėti prieš balsavimo pradžią. Prašau visų paskubėti. 10 after 11. So we, we could vote now. Yeah, yeah, exactly. But uh, let's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 Excuse me, Chairman, are you thinking of having the vote? Prašau, pirmininkė, ar rengėtės šiandien pradėti balsavimą? E, nes e, turime ir kitų reikalų, balsavimas buvo numatytas 11.10. Dear colleagues, we can move to the votes. I would... Balsavimas siūlyčiau visų pirma padaryti balsavimo aparatūros patikrinimą. Tikrinamasis balsavimas. Can I have it closer? I would like to see it. Still some six colleagues have put their card, but they are not voting. I encourage. Šeši kolegos yra tik idėja kortelės, bet nebalsuoja. Prašyčiau visų e, balsuoti. Tikriname, kaip veikia sistema. Taip pat patikrinsime e, dalyvaujančių narių sudėti. Okay, yes, it's a free decision. My, my, I am encouraging. Okay, we start. With... Ačiū. Taigi pirmasis balsavimas. Balsavimas dėl prospekto pasiūlymo, kaip jau sakiau, mes baigėme trišalio dialogo dėrybas. Noriu pasveikinti pranešėją poną Ježek. Trumpai labai žodis jums. Ar jūs prašote žodžio? Į tai prašau. Ačiū. Noriu padėkoti savo pirmtakui ponui Filip de Baker, kuris pradėjo darbą šiuo klausimu parlamente, taip pat šešėliniams pranešėjams. Ypač dėkoju jiems, nes jie buvo labai konstruktyvūs ir jų dėka mums pavyko parengti tikrai gerą tekstą, e, pagal kurį finansavimas e, yra netoks brangus ir lengviau prieinamas įmonėms, įvairiams platformoms. Tas pas pasakytina ir apie tekstą, dėl kurio susitarėme su taryba. Ačiū sekretoriatui, pirmininkui ir visiems. Ačiū. Balsuojame. Technical problems. Techninės kliūtis balsuojame, pradame balsuoti iš naujo. Balsuoti baigėme 44 už 8 prieš 5 susilaikė. Sveikiname. Toliau Filip Lamberts pranešimas dėl. Jis labai ilgų pavadinimų, bet taip todėl jo neskaitysiu to pavadinimo. Ir Balsuojame visų pirma dėl pakeitimų bloko nuo 10 iki 11, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. A kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. D kompromisas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Balsuojame dėl kompromiso be žodinio pakeitimo už, prieš, susilaikę, pritarta. C kompromisas su pakeitimu žodžiu. Taip, prašau. Dėl žodinio pakeitimo reikia, kad bent keturi nariai pasisakytų už žodinį, be žodinio pakeitimo. Taigi, C kompromisas be žodinio pakeitimo. Kas už, kas prieš, Tikriname. Balsavimas baigtas. Ketvirtas pakeitimas atsimtas. 55 neprimtinas, o dėl B kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 16 pakeitimas už prieš sus, e, susilaikę atmestas E kompromisas. Tačiau visų pirma teikiu balsavimui pakeitimą iki antrojo straipsnio, nes būtent iki šio straipsnio yra mūsų kompetencija už prieš susilaikė pritarta. Žodinis pakeitimas 10 straipsnio pirmam punktui e, pranešės už, už prieš susilaikę pritarta. F kompromisas kas už, kas prieš susilaikę pritarta. E, G kompromisas už prieš susilaikę pritarta. H kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Ketvirtas pakeitimas Simko komiteto už, prieš. Su, man atrodo, atmestas, bet reikia patikrinti. Imko e, komiteto ketvirtasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Imko šeštas už, prieš susilaikė pritarta. 21. Už, prieš susilaikė atmestas. Imko septintas už, prieš susilaikė pritarta. 22. Už, prieš susilaikė atmestas. Imko aštuntas už, prieš susilaikė pasitikrinkite dėl imko uh, aštuntojo pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 26 pakeitimas atkrenta. 25 e, pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 25. Ne, tikriname, kai balsavome. Jis atmestas, atsiprašau, aš neteisingai pasakiau. Mano klaida. Jis tikrai buvo atmestas. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Tikriname 25. Pritarta. Dviem persverus. Imko 9 už prieš susilaikę pritarta į kompromisas už prieš susilaikę pritarta. J kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Imko 12 už prieš balsuojame dėl Imko 12. Balsavimas baigtas. 31 pakeitimas, kas už. Dėl 31, mm, man atrodo, jis patvirtintas, bet reikia patikrinti. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 32 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Šeštas pakeitimas už. Balsuojama dėl visų nurodomosios dalies punkto. 6, 7, 8, 9 už prieš susilaikė atmesti. Dabar vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Balsuojame. Balsuoti baigiame. 50 už 2 susilaikė 5, 2 prieš 5 susilaikė. Dabar dėl visos teisėkros rezoliucijos balsuojame. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. 49 už 2 prieš. Dabar balsuosime dėl sprendimo pradėti dėrybas su taryba. Balsuojame. pritarta. Sveikiname pranešėją. E, pritarta suteikti įgaliojimus ir patvirtinti darybinę komandą. Kaip žinome, įsigalioja nauja tvarka. Ir kaip žinome, dabar primtas sprendimas pradėti dėrybas bus e, paskelbtas po šio balsavimo ir praėjus dienai po tokio pranešimo atitinkama parlamento e, tinkamas parlamento narių skaičius gali paprašyti, kad dėl šio sprendimo būtų da balsuojama. Jei toks prašymas nepateiktas, mes savo ruoštų pradėsime dėrybas su taryba. Toliau Danutos Hubner pranešimas dėl bankininkystės sąjungos. 87 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmestas. 88. Ne. 88 toks pat kaip 87. 88-110 už, prieš, susilaikė, man atrodo atmestas. Tikriname. Balsuoti baigiame. Atmestas iš tikrųjų. A kompro... Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. 89 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. A kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 105 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 111 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. B kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 115 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 116 pakeitimas už, prieš Man atrodo atmestas, bet tikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme. Iš tikrųjų atmestas. 117 pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas. Visų pirma, balsuome dėl C kompromiso. Kas už? prieš susilaikė pritarta. D kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 150 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 151 kas už, prieš susilaikė pritarta. E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. F kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 168 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. G kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 174 už prieš tikriname, kai balsavimą dėl 174 balsuojame. Balsuoti baigėme. 182 už, prieš susilaikė pritarta 183. Už, prieš sus... Tikriname, kaip balsavimą dėl 183. Balsuoti baigiame atmestas. 184 už, prieš susilaikę atmestas. 165 už prieš susilaikė atmestas. H kompromisas už prieš susilaikė pritarta. I kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 138 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas, 195 už prieš susilaikė pritarta, 197 už prieš susilaikė atmestas, J kompromisas už prie už prieš susilaikė pritarta. Dabar žodinis pakeitimas 7 AA punktui žaliųjų. Už prieš susilaikę atmestas. 305 už, prieš susilaikė atmestas, 432 už, prieš susilaikė atmestas, 357 už, prieš susilaikė atmestas, 169 už, prieš, man atrodo, jis atmestas. Tikriname, balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. Du šimtai dvyliktas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Du šimtai tryliktas už, prieš susilaikė atmestas. Du šimtai keturioliktas už, prieš susilaikė atmestas. JA kompromisas už prieš susilaikė atmestas. At, pritartas, atsiprašau, 246 už prieš susilaikė atmestas. K kompromisas už prieš susilaikė pritarta. L kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 220 už prieš susilaikė pritarta. 221 už prieš susilaikė pritarta. 244 už prieš susilaikė atmestas. Klausimą. Pakitimas žodžiu žaliųjų 8 punkto A dalį. Kas už, kas prieš. Man atrodo, patvirtinta, bet pasitikrinsime dėl viso pikto. Balsuoti baigiame. Pritarta. M kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta. 235 už prieš susilaikė pri, atmestas. 236 už prieš susilaikė pritarta. 237 už prieš susilaikė atmestas. 264 už prieš susilaikė atmestas. 241 už prieš tikriname, kai balsavimą dėl, dėl 241 balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. 247 už. Prieš. Tikriname, kaip balsavimą dėl 247 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 254 už prieš susilaikė pritarta. 248. Prieš susilaikė pritarta. M e, A kompromisas už prieš susilaikė pritarta. M B kompromisas už prieš susilaikė pritarta. Žodinis pakeitimas žaliųjų 9 punkto, 9 e, dalies C, C punktui už prieš. Tikriname, kai balsavome. Balsuoti baigiame. Atmestas. 253 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 258 už prieš susilaikė pritarta. 265 už prieš susilaikė pritarta. 267 už prieš susilaikė pritarta. 269 už prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 269, balsavimas prasideda. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 270 už prieš susilaikė atmestas, 272 už prieš patikriname dėl 272, kai balsavome. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. 273 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 274 už prieš susilaikė pritarta. Ir visų pirma dėl N kompromiso balsuojame už prieš susilaikė pritarta. 276 pakintimas už prieš susilaikė atmestas. 286 už prieš susilaikė atmestas. 289 už prieš susilaikė pritarta. 288 ir 240 už prieš pritarta, 307 už, ne, atkrenta, atsiprašau, sako pirmininkas, 275 už prieš susilaikė pritarta, 291 už prieš susilaikė pritarta, atmesta, 292 už prieš susilaikė atmestas, o kompromisas už prieš susilaikė pritarta, Dabar P kompromisas už prieš susilaikę pritarta. Žodinis pakeitimas žaliųjų 12 punkto A daliai už prieš. Tikriname, kaip balsavime balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. 311 už, prieš susilaikę pritarta 312 už, prieš atmestas Q kompromisas už, prieš susilaikę pritarta 321 pakeitimas už, prieš susilaikę atmestas 323 už, prieš susilaikę pritarta. E R kompromisas už prieš susilaikė pritarta, S kompromisas už prieš susilaikė pritarta, T kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 332 ir 333 už prieš susilaikė atmesti. Pirminis tekstas, kas už, e, balsuojame. Dar ne visi kolegos balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16 a, punktas žodinis pakeitimas, kurį tikė žaliai. Už prieš susilaikė atmestas. U kompromisas. Už prieš susilaikė pritarta. V kompromisas. Už prieš susilaikė atmestas. V kompromisas. Gal galite kelti rankas už, prieš, susilaikė, pritarta. W kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 356 už, prieš, susilaikė, atmestas. 255 už prieš susilaikė atmestas. WA kompromisas už prieš susilaikė pritarta. AC kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 415 už prieš susilaikė pritarta. 416 už prieš Tikriname dėl 416. Balsuoti. Baigiame. Atmesta. 435, kas už prieš susilaiko Atmesta 436, kas už. Kaip liaudės partija balsuoja? Už 436 tikrinamės, pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 437 už priešus laiko pritarta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, pritarta originaliam tekstui. Antrasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas atkrinta. Šeštasis <clears throat> už prieš susilaiko pritarta Septintasis atkrinta. Už prieš susilaiko. Pritarta. Aštuntasis, devintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Originali versija įtrauka ketvirta. Už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. <clears throat> Originalus tekstas e, penktoji įtrauka už prieš susilaiko pritarta. Dabar kartu balsuosime nuo 11 iki 25 dalies. Nuo 11 iki 20. Sutinkate balsuoti kartu? Įskaitant originalią teksto versiją iki 9 už prieš susilaiko pritartą. Dabar balsuosime dėl 21, dėl 21 pakeitimo už prieš 21. Balsavome. Mes, įskaitant originalią versiją, balsavome dėl iki 21 pakeitimo. Pirmininkas atsiprašo, turime balsuoti dėl 20 pakeitimo. Atsiprašau, pirmininkė, balsas iš salės. Mes paprašėme balsuoti kartu tik iki 17 pakeitimo įtraukiant 14 e, nurodomąją dalį. Aš manau, kad e, būtų paprasčiau balsuoti dėl ginčytinų pakeitimų atskirai, nes tokiu būdu laimėtume daugiau laiko. Taigi galime pasakyti dabar Geriau dabar grįžti atgal ir balsuoti dėl visų pakeitimų atskirai, kad viskas būtų aišku. 11 dabar kas už. Kas už 11, kas prieš susilaiko pritarta, 13 atkrinta, 12. Kas už prieš susilaiko pritarta, 14 už prieš susilaiko pritarta, 15 už prieš susilaiko pritarta. Originali versija nurodomosios dalis nuo 13 iki 10 už prieš susilaiko pritartas, 16 pakeitimas už prieš susilaiko pritartas, 17 atkrinta, originali versija 14 nurodomoji dalis už prieš susilaiko pritartas, 18 pakeitimas už prieš susilaiko pritartas, 19 už prieš susilaiko pritartam, originali versija nuo 15 iki 20 įtraukos už prieš susilaiko pritartas, 20 Tas pakeitimas už prieš susilaiko pritarto, originali versija 21 įtrauka už prieš susilaiko pritarto, 21 pakeitimas už prieš pasitikrinkime dėl 21 pradedame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. pritarta originali versija 22 įtrauka už prieš susilaiko pritarta 25 atkrinta 23 už prieš susilaiko pritarta originali versija įtraukos nuo 20 trečios, kad 25 pritarta, 24 už prieš susilaiko atmesta, originali versija 26 įtrauka už prieš susilaiko pritarta, 27 įtrauka už prieš susilaiko pritarta, 26 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, originali versija 28 įtrauka susilaiko pritarta, 27 pakeitimas už prieš. Tikrinamas dėl 27 pradėm balsuoti. Balsuoti baigime. <clears throat> Atmesta original versija 29 trukus prieš susilaiko. Pritarta 28 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 29 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 30 pakeitimas už prieš, kaip balsuoja liaudės partija dėl 30 pakeitimo už, gerai pritarta, 30 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 31 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 302 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 300 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, AD kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 403 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 29 pakeitimas už prieš e, tikrinamas dėl 79. Pradam balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 46 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Tikrinamės dėl 46, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vieno balso persvara. 48 pakeitimas, kas už, kas prieš, tikrinamės dėl 48, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. AI kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 57 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Atmesta 58 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 59 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 60 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 61 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 63 pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta 64 už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 64 pradame balsuoti. 64 pakeitimas, balsuoti baigiame, lygiosios 26 už 26 prieš atmestą. 65 pakeitimas už prieš susilaiko atmestą, 66 už prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 66 pradame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame, pritarta. 67 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 68 už prieš susilaiko atmesta, AF kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 62 pakeitimas, 72 pirmininkas atsiprašo už prieš susilaiko atmesta, 73 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AG kompromisas už prieš susilaiko. Pritartas 27 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 80 pakeitimas už prieš tikrinamės elektroniniu būdu dėl 80 pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsavome dėl 80, dabar 81 už prieš susilaiko atmestą, 82 už prieš susilaiko atmestą, 83 už prieš susilaiko pritarta, 84 už prieš susilaiko atmestą, 85 už prieš susilaiko atmestą. Balsuojame dėl viso dokumento teksto varnių būdų su patvirtiniais pakeitimais, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 45 už 11 prieš. Ne vienas nesusilaikė, sveikiname pranešėją. Turiu pranešti, kad e, bendras balsavimas dėl perės blogio pranešimo ekonomikos ir biudžeto komitetų yra nukeltas. Šis e, prašymas bus teikiamas e, balsavimui per antrąją vasario mėnesio plenarinę sesiją. Dabar skelbia pertrauką, tęsime darbus e, trečiom.